Sehr verehrten Damen und Herren, mir wird mitgeteilt, dass die Technik jetzt soweit ist. Können wir die Sitzung wieder eröffnen, diesmal die Öffnung. Pone ir ponios, mus informavo, kad dabar jau galime tęsti posėdį ir posėdis bus atviras, tai yra nagrinėsime dešimtąjį punktą. Mūsų mylima tema Roma 2, taigi iš pradžių steiksiu žodį pranešėjai Dienai Volis. Na, nes tokia tikra, kad čia mūsų mėgstama tema, Labai tikėjausi, kad jau seniai mes jos atsikratėme. Kągi, priminimai, kai nagrinėjome reglamentą Roma 2 dėl nustatim prievalėm taikytinos teisės, pagal mano paskutiniosius parlamentinius įgaliojimus, e, tai yra per paskutinę mano kadenciją, aš prisimenu, kad mes palikome tam tikrą spragą dėl tam tikrų startinių prievolių, kurios uh, man metu žinomas kaip vadinamo deformation, tai yra tam tikri nusikaltimai, pažydimai prieš asmenybę. Mes tą temą palikome, kadangi žinome, kad tai gali kelti daugelį valstybių sunkumų, kalbame apie konstitucinės e, nuostatas, dažnai susijusios su spaudos laisvė, taigi mes tikrai nebame tada e, apsisprendę, ar tinkam būtų e, taikyti e, teisę ginančią redaktorius, ginančią spaudą, ar e, vadinamosios nukentėjusios šalies teisę. E, Taigi dabar grįžtame prie Roma 2 reglamento ir e, raginame komisiją e, grįžti prie šio darbo ir atlikti tyrimą. Tyrimas buvo parengtas jau gan seniai e, ir ten buvo vėl pažymėta, kad tema yra labai sunki ir jautri. Dėl to, kaip iš tikrųjų rasti pusiausvyrą tarp viena vertus spaudos laisvės, kita vertus asmens, individo laisvių ir teisų. Uh, Na ir dabar turint omeny, kad e, visos valstybės narės prisijungia prie žmogus teisų konvencijos ir visų valstybių narių teismuose teisėjai turi sverti šių dviejų teisių e, plus ir minusus, kada susiduria dviejų interesai. E, mes be abejo galime viską e, vertinti vienodų pagrindų, remdamės žmogus teisų konvenciją ir galbūt, galbūt galėtumėm e, ilgalaikėje perspektyvoje numatyti kažkokią tai galimybę perėti prie mm, vienokio ar kitokio horizontalaus teisės akto, pavyzdžiui, direktyvos dėl žiniasklaidos ar panašiai, žiniasklaidos teisės klausimų ar panašiai. Vėlgi, tema, kaip sakiau, labai sunki, tačiau buvo tam tikrų žuomenų, kad ilgalaikį perspektyvą galbūt tai būtų galima padaryti. Na, kad jau tyrimas yra atliktas, e, mes surengėme klausimus ir aš pateikiau pirmąjį darbinį dokumentą. E, teisinga būtų teikti, kad šiuo momentu visas šitas e, deformacijos arba na, neteisingos informacijos pateikimo klausimas iš tikrųjų e, yra daug e, diskutuojamas dėl to, kad atsirado nauja socialinė žiniasklaida, tokia kaip Twitteris, Facebookas ir panašiai. Taigi diskusijos vėl atsinaujino, mūsų šalyje iš tikrųjų yra problemų dėl uh, e, savočiško teisminio turizmo. Uh, kada iš tikrųjų žmonės naudojasi kai kurių valstybių narių teisėm uh, E, kur e, numatomas didesnės kompensacijos arba teisės, e, nukentėjusios šalies teisės ginamas smarkiau. Jos, jie mėgina to pasinaudoti ir paduoti į teismą žiniasklaidos priemonės savo šalise. Na ir, pavyzdžiui, netaip seniai įvyko tam tikras diplomatinis susišaudimas tarp mano šalies ir JAV. Na, bet kuriuo atveju, dėl, dėl tolesnių žingsnių mes turime įsiaiškinti, ar reikėtų iškoti naujų taikinos teisės taisyklių ar tiesiog analizuoti patį toliau. E, draugės su sekretoriatu, kuriam aš esu dėkinga, mes parengėme pirmą darbinį dokumentą, kur, kuris e, buvo pavadintas e, teisų koalizija arba teisų konfliktas. Vyko tam tikras simpozijumas. Na ir iš tikrųjų šiame renginėje išiškėjo kai kurių neblogų idėjų. Prie jo aš grįšiu netrukus. Jeigu paminėtumėm kitus plačiame pasaulyje vykstančius dalykus, vėlgi kas labai apsunkina iš tikrųjų mūsų galimybės apsispręsti, kaip tęsti visą šitą reikalą. E, turime tokių valstybių kaip Islandija, kuri pasiūlė naują žiniasklaidos įstatymą ir pagal jį e, jų šalyje na, beveik visiškai neribojama žodžio laisvę. Galima publikuoti beveik bet ką. E, tačiau kyla klausimų, ar nekils tam tikrų kolizijų e, dėl jų šio naujo statymo e, tais atvejais, kada gali kilti interesų konfliktas tarp žiniasklaidos priemonių ir E, atskirų nukentėjusių asmenų, e, kurie teigės apšmeišti ir ar tai neapsunkis Islandijos stojimo į ES. E, iš tikrųjų, sunku pasakyti, kaip toliau viskas pakryps, nes be abejo, naują kontekstą sukūrė ir Wikileaks, kurie, kurios būtų galima klasifikuoti kaip kraštutinę skaidrumo formą. Uh, Ir e, atsinaujina diskusijos vėlgi, ką mes e, turėtumėm daryti ir ar turėtumėm iš viso ką nors daryti, e, gindami atskirų asmenų teisės, jeigu jie skundžiasi nukentėję ar internetinė žiniasklaida ar kažkokiais kitais būdais, kitose žiniasklaidos priemonėse. Grįžtant prie mano šalies, ten vykstančių procesų, panašu, kad Junktinė karalystė sukėlė nemažai problemų leisdama kelti bylas daugiausiai Londono teismuose. E, tačiau situacija atrodo keisis. Buvo pateiktas pasiūlymas dėl naujo, vadinamo, deformacijos įstatymo, kurį e, svarstys mūsų parlamentas. Ten numatyta daug smarkiau apsunkinti e, kreipimas į Anglijos arba Velso teismus e, tarptautiniu mastu, tai yra iš kitų valstybių. E, tikėkime, kad savo laiku šie procesai bus nutraukti ir mes atsikratysime bent jau minėtusios problemos. Kita vertus, mes taip pat matėme, kaip e, teisminis įkišimas gali būti labai veiksmingas. E, e, kada gana garsus asmenės, tarkim, stambus verslininkai ar futbolo žaidėjai ar kitos išimybės mėgino užkirsti kelią, e, skelbimo informacijos apie jų privato gyvenimą, šeiminį gyvenimą ir panašiai. Vėlgi daug tokių bylų pasiekė E, Londono teismus, kai kuris atvejais iš nebuvo patenkinti. Tačiau e, dažnai tokie oficialūs draudimai vienam žiniasklaidos priemonėm prarasdavo bet kokią prasme, kada šitą medžiagą pasiekdavo Twitter'e ar, ar kitas socialinių tinklų svetainės. Na ir kągi mes galime padaryti europinėme ligmenyje, mėgindami užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp šių skirtingų interesų tokioje labai e, greitai kintačioje aplinkoje. Jeigu mes ieškotume atsakymą, kuris e, galėtų būti įtrauktas į Romos 2 teisinę sistemą ir nustatytų kažkokią taisyklę, esant teisiniam koalicijam, kuri teisė turėtų būti taikoma. Tai e, sakyčiau, kad e, simpoziumas vykęs internete. E, pateikė visai neblogą pasiūlymą, kaip reikėtų nustatyti taikytinę teisę. Iš esmės ten buvo kalbama apie tai, kad, na, prakšai atsispirint jau nuo, nuo, nuo pirminio komisijos pasiūlymo, kad taikytina teisė turėtų būti e, teisinė sistema ieškovo, kuris bando prisiteisti kažkokios tai kompensacijos už padarytą moralinę ar kitokią žalą. E, tačiau taikytina teisė turėtų būti būtent tos šalies, kurioje asmuo yra teisiškai ir veiksnus, kitaip sakant, asmo turi būti mm, to šalies pilietis arba nutinis gyventojas. E, nebent e, būtų kažkokios tai labai rimtos e, finansinės ar kitokios pasiekmes e, kitoje valstybėje, kurio, kurio minima pirmajame sakinė. Jeigu tokių aplinkybių numatyti neįmanoma, tai byla turėtų atsidurti konkrečios valstybės teismuose, Na, tai būtų savočka išeitis. E, formuluotė gana įdomi, jinai detaliau uždėsita darbinėme dokumente ir tai galėtų būti savotiška išeitis. Tačiau vėlgi aš e, galiu pasakyti, kad kol kas visą tai yra nedaugiau kaip tik tai galimas pasiūlymas. Ir be abejo visą tai turėtų būti vertinama taip pat. E, kontekste vaikos darbo, kurį e, šauniai atlieka dabar Pansvefka, peržiūrėdamas Briselis 1 regla, reglamentą. Kadangi, kai kalbame apie jurisdikciją, jurisdikcijos taikymų taisyklės, e, be abejo, visą tai turėtų būti derinama taip pat su taikinos teisės nuostatomis. Taigi atrodo akivaizdu, kad e, esame tam tikrų klausimus susijusius su egzekvatūro atsisakymu, ypatingai jeigu kalbame apie e, tokias jautrės temas kaip ta vadinama deformacija arba naudingi informacijos pateikimas, šmeištas. E, e, na ir tai gali mums e, vėlgi suteikti tam tikro pagrindo E, tam tikrų minčių judant į priekį. E, taip pat teisingumo teisme, e, precedentinė teisė atsirado tam tikrų naujų poslinkių. Na ir paskutinė tema, kurią norėčiau paliesti ir kurią turėtumėm nagrinėti, būtų tema, kuri minima, arba klausimas, kuris minimas tiek pasiūlymuose pasirodžiusiu Junktinėje karalystėje, tiek ir įvairiuose akademiniuose darbuose ir panašiai kaip reikėtų e, spręsti būtent e, klausimus, kuris iškėlė naujoji pasaulinė socialinė medija ir apskritai globali medija, globali žiniasklaida. Iš tikrųjų, kai kalbam apie tokias bylas, susijusius šmeištu, panašiai mes dažniausiai kalbame apie tam tikras e, išskirtinės asmenybės, e, e, garsius žmonės ir panašiai. Tačiau dabar e, išiškė kita tendencija, kad ir netokios ryškiai pastebės asmenybės, sakim, tai vidutiniai žmonės, vidutinės asmenybės taip pat e, vienai pa kitaip gali skaudžiai nukentėti per žiniasklaidą. Pavyzdžiui, neseniai nuskambėjo byla jaunos moters, kuri buvo e, tiesiog terrorizuojama per internetą ir jos reputacija buvo e, sugriauta ateičiai. Kai kuris atvejais galima iškelti baudžiamą bylą, tačiau kartais tai būna sunku padaryti. E, esama atveju, kada e, vėlgi žmonės e, gali kreiptis į teismą dėl šmeišto, netgi galbūt laimė bylas, tačiau jų reputacija bet kuriu atveju jau labai skaudžiai nukenčia ir nesada teisinėms priemonėms įvaloma, įmanoma tai kompensuoti. Uh, Taigi aš manau, kad tai tokios aplinkybės irgi turėtų mm, sudaryti dalį teisinių priemonių. E, Junktinė karalystė bent jau taip ir siūloma mm, padaryti, e, kad būtų tam tikros iki teisminės priemonės, e, kai kalbame apie žiniasklaidos konfliktus su atskirais asmenimis, galbūt galima būtų pamėginti taikyti kažkokias taikomasias priemonės, prevencinės priemonės, išvengiant teisinio proceso, galbūt žiniasklaida gali atsiprašyti, spausinti paneigimus ar panašiai, ir tokiu būdu sustabdyti tolesnį žalos darimą ir sutaikyti šalis. E, pas mus buvo nagrinėjama galimybė pasitelkti tarptautinių tarpininkų komanda, kuri galėtų e, darbuotis draugės su Europinė žiniasklaida ir būtent teikti tokias paslaugas. Bet kuriuo atveju labai svarbu e, neprarasti kitos vertybės, būtent mūsų spaudos laisvės, tačiau e, parlamentas yra ta institucija, kuri visuomet yra pasirengusi taip pat ginti ir e, eilinio žmogaus teisės. Ir mes Turime tikrai rasti tinkamą pusiausvyrą, kuri leistų užtikrinti abiems ginčio šalims optimalų teisingumą. Na ir e, dėl to aš manau, kad e, tarpininkavimo mechanizmas iš tikrųjų šiuose ginčiuose galėtų suvaidinti e, gana svarų vaidmenį. Taip pat dokumente kalbam apie kitus aspektus Galbūt galima būtų pasitelkti, pavyzdžiui, televizijos besienų direktyvą, elektroninės e, prekybos direktyvą ir e, pasieško ten e, įkvėpimo, tobulinant taip pat žiniasklaidos teisę. Bet kuriu atveju galiu pasakyti, kad e, šiam komitetui teks e, aktyviai bendradarbiauti su kultūros ir tais komitetais sprendžiant šią kompleksišką ir labai sudėtingą problemą. Na, aš be abejo galėčiau e, per visą likusią kadenciją kepti vieną po kito darbinius dokumentus, bet manau, kad anksčiau ir vėliau vis tiek mes tiesiog turėtumėm imtis reikalų iš esmės ir nuspręsti, kaip toliau reikėtų nagrinėti šios klausimus. Taigi ačiū kolegos, kad išklausėte. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Dianai už jos išsamų darbą. Ir mums pateiktas idėjas, kurias turėsime apmastyti, nes manau šio pranešimo dėka Teisinių reikalų komitete galėsime pateikti novatoriškus sprendimus, kurie užtikrins didesnį teisinį iškumą. Man atrodo, kad galėtume pagalvoti apie du analizės lygmenis. Pirmiausia yra politinis lygmuo, Ir čia nuolat susidurėme su pusiausviros užtikrinimo problema, kurią reikia surasti tarp e, žmogaus teisų ir kitų vienodai pagristų interesų. Čia kalbame, pavyzdžiui, šiuo atveju apie spaudos laisvę ir teisę į privatumą. Iš kitų pranešimų žinau, kad kyla problemų kartais tarp kitų pagrindinių teisų ir interesų. Uh, ir vienodai svarbu išspręsti ir tas problemas. Tačiau šiuo atveju kaip nuspręsime, būdami Europos parlamento nariais, teisinių reikalų komiteto nariais, parlamento nariais, kur yra ta pusiausvėra tarp teisinių pasiūlymų, kurie reikalaus tam tikrų apsisprendimo tarp įvairių teisių, kurios viena kitai prieštarauja. Mes negalime suteikti daugiau svorio vienai pagrindiniai teisiai, kuri galbūt šiuo metu yra madingesnė, nuskriauzami kitą pagrindinę teisę. Ir būtent tai turėdama omenyje, aš išsakysiu savo apmąstymus dėl dienos atlikto darbo. Dabar yra laikotarpis, kai riba tarp privatumo ir spaudos laisvės yra kvestionuojama visur. Junktinėje karalystėje, kaip minėjo Diana, vis dar pateikiami argumentai dėl tų superdraudimų. Prancūzijoje, pavyzdžiui, kovo mėnesį visus sukrėtė Danielio Strauskano atvejais. Ir buvęs ministras Liuk Ferry dar sykė iškėlė klausimą dėl sąsajos tarp žurnalistų ir politikų, tarp šmeišto ir teisės į informaciją. Ir visose šiuose atvejuose bendras bruožas yra tai, kokį vaidmenį vaidina naujosios komunikacijos priemonės, ypač internetas ir socialiniai tinklai, kurie leidžia atskleisti jautrę informaciją. Ir tai daro ne tik spaudos profesijai priklausantis žmonės, bet bet kas gali tai padaryti, bet kas esantis socialinėme tinkle gali tapti žurnalistu. Todėl, kaip ir Diana, manau, kad negalime neatsižvelgti į šį, šią naują aplinkybę. Ir kadangi technologijos vystosi be galo greitai, turime surasti sprendimų prieš baigiantis mūsų kadencijai. Antrasis mano siūlomas analizės lygmuo būtų teisinis lygmuo. Ir čia, mano galva, reikia iškelti du klausimus. Pirm, pirma, ar ar reikia numatyti teisės kolizijos taisyklės Teismai retai konsultuojasi, retai užsima paprastų gyventojų atvejais. Dažniausiai į tokius atvejus įsivelia garsenybės, žinomi žmonės. Ir tada sujunda ir žiniasklaida, pradeda domėtis tais žmonėmis. Tačiau kodėl taip įvyksta? Kodėl ta žiniasklaida tada susitelkia ties tokiais žmonėmis? Ar čia kalbame apie pagrįstą teisę į informaciją, ar pacituosiu Daily Mail redaktorių, kuris pripažįsta, kad neatskleidžiant skandalų, spauda, neskleisdama skandalų geltonoji spauda subankrutuotų tiesiog. Ir nors ši problema nėra aktuali didžiai daugumai mūsų piliečių, atsižvelgianti tai, kad išpoliai prieš šių žmonių privatumą yra rimti ir dažnai vien tik komerciniais tikslais daromi, aš norėčiau, kad aptartume galimybę priimti, patvirtinti taisyklę dėl kolizijos teisės. Ir čia vėlgi pritariu Dianai. Manau, kad profesoriaus Van Heims pasiūlymas būtų geras išeities taškas. Antrasis teisinis klausimas, kurį taip pat paminėjo ir Diana, yra toks. Ar mums reikia Europos žiniasklaidos įstatymo? Teisės, atsiprašau atsižvelgiant į tai, kad trys Europos institucijos niekaip negali sutarti dėl, negalėjo sutarti 2007 dėl antrojo Romos reglamento, galbūt būtų protinga paieškoti kitų būdų išspręsti šiai problemai. Vienas iš tokių būdų galbūt būtų dabartinė Europos privačių duomenų teisės aktų peržiūra. Kaip žinome, komisarė Reding yra sakiusi, jog siūlys naują teisinę bazę per keletą ateinančių mėnesių. Taigi galbūt galėtume iš naujo apibriežti principus susijusius su teisėtų duomenų apdarojimu, kaip kad numatyta 95 direktyvos 7 straipsnėje. Tačiau Europos teisės aktų leidėjas neprivalo įsikišti, kadangi peržiūra gali vykti ir nacionaliniu lygiu. Duomenų apsaugos institucijos gali prisidėti ieškant tos pusiausvyros tarp privatumo ir teisės į informaciją. Ir jeigu pasirinktume šią alternatyvą, 29 straipsnio darbo grupė galėtų imtis koordinavimo vaidmens Europos lygmenyje. Norėčiau taip pat priminti, kad pavyzdžiui Švedija užtikrina spaudos laisvę, tačiau tuo pat metu labai griežtai apibrėžia tokius, tokias savokas kaip asmenybė, vieš, viešas asmuo Ir galėtume mes taip pat pasinaudoti tam tikrais niuansais. Ir pavyzdžiui, numatyti, kad futbolininko nesantokiniai ryšiai visai neturėtų būti aptariami žiniasklaidoje, tačiau kai politikas užpuola kambarinę ir ją bando išprievartauti, tai jau nusipelno apie tai būti paskelbtas spaudoje. Ačiū. Tai labai sudėtingas klausimas. Ačiū, ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų. Tačiau ir Dienos ir Marijel pasisakymai tikrai puik, buvo puikus ir džiaugiuosi, kad galėjome išklausyti tokių aiškių nuomonių, tokių sudėtingų klausimų. Aš asmeniškai manau, kad čia aktualūs du dalykai. Mes kalbame apie šmeištą žiniasklaidoje ir į jį žiūrime per žinomų žiniasklaidos šaltinių ar televizijos programų prizmę. Tačiau šiandien šmeištas vyksta daug plačiau. Jis gali atsirasti naujojoje žiniasklaidoje, Twitter, taip pat internete, kur, ir, kur, kur jį sunku sukontroliuoti, kadangi neturime teisinių priemonių tai padaryti. Ir pritariu Dianai, labiau nei Marijel, kad iš tikrųjų labai daug šmeišto yra, kuris paveikia paprastus žmonės, kurie tiesiog neturi pakankamai pinigų, kad galėtų apsiginti. Ir čia yra problema, kadangi turtingieji turi kaip save apginti. Kartais tai jiems pasitarnauja, net išeina į naudą, nes jie tarpa dar matomesni, tačiau paprasti žmonės tokios galimybės neturi. Ir pagrindinė priežastis, kodėl jie savęs ne, nebando ginti, yra finansinių išteklių trūkumas. <clears throat> Nes bilinėjimus išlaidos, kaip žinome, yra didžiulės. Ir Diana kaip tik paminėjo vieną mintį, kad galima būtų numatyti tarpininkavimo galimybę. Manau, tai yra puikia mintis ir alternatyvus būdas konfliktams spręsti. Tai iš tikrųjų galėtų padėti sutvarkyti šią situaciją, tačiau pirmiausia reikėtų suteikti galimybę silpnesniesiems apginti savo garbę, o tai jiems aktualiau nei finansinės kompensacijos. Aš asmeniškai norėčiau, kad galėtume parengti dokumentą, kadangi aišku galime apie tai kalbėti įvairiomis progomis, bet e, tos kalbos rezultatų net neš. O tų rezultatų laukia ir mūsų piliečiai. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pritarti poniai Volis, kuris sakė, kad tikrai turėtume mm, susirūpinti ir stengti apsaug, stengtis apsaugoti eilinius žmonės. Juk paprastai, kai kalbame apie šmeištą, su tuo susijusios šalis turi skirtingų mm, finansinių išteklių kalbant apie šmeištą. Tai reglamentuojantis įstatymai valstybėse narėse skiriasi ir niekas nesiūlo jų iš karto suderinti. Taigi situacija sudėtinga. Kalbant apie internetą, galima būtų teikti, kad e, tokiu būdu informacija yra skelbiama visose pasaulio šalise. Ir tai vėlgi yra problema. Tai žinoma nereiškia, kad turime būti susipažinę su E, įstatymais galiojančiais visose pasaulio šalise, ypač tose, kurios mums nelabai patinka, taip sakant. Tačiau internete žmonės kelbia įvairią informaciją, tai yra žmonės, kurie neturi teisininkų, advokatų, kurie jos paremtų. Mano nuomonė, jurisdikcija turi būti nustatoma pagal vietą, kurioje buvo paskelbta informacija. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į didelį laikraštį, tarkime vieną iš Junktinės karalystės bulvarinių leidinių, tie leidiniai rašo apie įžymybės, pasaulinės įžymybės. Turbūt tokie leidiniai tikrai nerašys apie eilinius Švedijos piliečius. Tai nebūtų įdomu skaitytojams. Taigi, pavyzdžiui, turime didelę leidyklą, turinčią daug išteklių. Ir paprastai yra rašoma apie garsenybės, turinčias daug finansinių išteklių, arba apie žmonės gyvenančius Junktiniai karalystiai. Taigi galime tikėtis, kad, tarkime, garsus tarptautiniu mastu žinomi futbolo žaidėjai turės lėšų apsiginti. Kitaip yra su eiliniais žmonėmis. Bet reikėtų prisiminti, kad nors tokią informaciją gali perskaityti iš esmės bet kas pasaulyje, ne visi skaito eilinių piliečių blogus. Taigi jeigu kažkas paskelbiama DASAN pirmame puslapyje internete, tai smarkiai skiriasi nuo informacijos paskelbimo kažkieno interneto dienoraštyje. Taigi eiliniai piliečiai skelbė įvairią informaciją ir tikrai būtų nerealu tikėtis, kad e, tie eiliniai piliečiai bus susipažinę su 27 valstybių narių įstatymais. Ir jeigu vienas eilinis pilietis rašo apie kitą eilinį pilietį, turbūt niekas tuo nesusidomės. Ir tokios informacijos skelbimo negalima lyginti su informacijos skelbimu laik, tarkime laikraštyje. Jeigu eilinis pilietis rašo apie įžymybę, man atrodo, kad asmuo rašantis savo interneto dienoraštį m, mm, turėtų būti susipažinęs su savo šalies įstatymais, net jeigu jis, pavyzdžiui, skelbia informaciją apie garsų futbolo žaidėją, kuris yra žinomas visose, visame pasaulyje. Taigi, jurisdikcija turi būti nustatoma pagal informacijos paskelbimo šalį su tam tikromis išimtimis. Toks turėtų būti pagrindinis principas. Ačiū. Pone Bellinger. Io voglio personalmente ringraziare Tajana per le cose che ha detto. Ačiū, norėčiau padėkoti Dianai už jos pasisakymą, dėkoju ir kitiems kolegoms nes matau, kad šie dalykai kelia susidomėjimą kultūrinė, teisinė, socialinė prasme. Mes esame techninis teisės komitetas, tačiau tuo pačiu metu esame ir parlamento komitetas, taigi turime gilintis ir į politinius klausimus, kuriuos minėjo Diana. Ši tema yra labai sudėtinga. Ne viskas yra tik juoda ar balta, yra ir tam tikrų pilkųjų zonų, kur kyla tam tikrų standartų, taisyklių kolizija, net ir teorinių lygmenių. Mūsų pareiga yra rasti tokių problemų sprendimą aukso vidurį ir neleisti, kad kažkuris tik vienas aspektas imtų viršų. Manau, kad Dianos pasisakymas, taip pat Mariel ir kitų pastabos padės mums žengti pirmin. Mes galime nuveikti daug daugiau nei nacionaliniai parlamentai. Mums e, galbūt šis klausimas nėra toks, toks jautrus, koks būtų nacionaliniuose parlamentuose. Norėčiau pateikti klausimą. Uh, Spaudos laisvė yra labai vertinga laisvė ir jai nuolat kyla pavojus. Tai nėra savame suprantamas dalykas. Tai siejasi ir su ekonominiais interesais. Tam tikros grupės gali papirkti informacijos žiniasklaidos šaltinius ir tai kelia pavojų žiniasklaidai. Vis dėlto Šiais laikais spaudos laisvė ir teisė reikšti savo nuomonę reiškia ne tik naujienas rengiančio asmens laisvę, bet ir tas naujienas gaunančio piliečio laisvė. Laikraščiai turi savo tikslinę auditoriją ir taip yra šiek tiek ribojama jų laisvė. Tačiau ši problema nėra labai plačiai nagrinėjama, į ją gilinasi tik teoretikai. Reikia galvoti ne tik apie teisę į privataus gyvenimo apsaugą ir apie teisę žinoti, teisę gauti informaciją Taigi, manau, viskas, kas šiandien buvo pasakyta, yra labai svarbu. Svarbu yra nustatyti, kokios yra laisvės ir kas turi būti ginama. Taip pat reikia rasti ir būdų, kaip tas teisės apginti. Reikia pagalvoti, kuo galėtume pasinaudoti. Manau, kad Diana labai teisingai pasiūlė eiti pirmin ne tik e, nustatant reikalavimus, bet ir pasiūlant tam tikrų sprendimų. Manau, kad reikėtų tam tikrą praktinį sprendimą. Darbinėme dokumente jau yra pateikta tam tikrų minčių apie tai. Manau, mes visi turėtume prisidėti prie sprendimų, nes Europa tikrai gali būti naudinga atskiroms valstybėms narėms. Šis dalykas labai svarbus visų šalių visuomenėms. Ačiū. Vėl suteiksiu žodį Dienai Volis. Pirmininkė, noriu labai padėkoti visiems kolegoms, kurie kalbėjo, diskusija buvo labai įdomi. Ir būtent tokios diskusijos aš ir norėjau, kad galėtume dirbti toliau. Porą pastabų. Ypač norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponas Engström. Jūs turbūt žinote, kad moteris, e, su kuriomis neva turėjo e, santykių Julian Assange, yra Švedijos pilietės, apie jas buvo rašoma. Junktinės karalystės žiniasklaidoje. Taigi šis atvejs rodo, kad net ir eiliniai piliečiai, turintys tam tikrų ryšių su žymybėmis, gali staiga atsidurti spaudoje. Taigi tokiu atveju gali pasitaikyti ir jie gali padaryti daug žalos. Taigi neturėtume neatsižvelgti į tokius atvejus. Kitas dalykas - santykiai, asmenų santykiai internete. Jūs sakote, kad jei vienas eilinis pilietis rašo apie kitą, tokių pranešimų matomumas nėra toks didelis kaip spaudos, matomumas spaudoje tačiau žala, kuri gali būti padaryta tam asmeniu jo gyvenamojo vietovėje, yra, gali būti labai didelė. Taigi reikia rasti būdą, kaip sukurti pusiausvyrą tarp tų dviejų teisių. Turime vieną teisę, kurią labai aršiai giname, tai yra žodžio laisvė ir taip pat yra ir teisė į privataus gyvenimo apsaugą. Taip pat buvo paminėta dar viena teisė, teisė žinoti, gauti informaciją. Taigi, pirmininkė, nežinau, kaip turėtume dirbti toliau. Ar turėtume parengti pranešimą savo iniciatyvą, kuriame išvardytume įvairius pasiūlymus, koks galėtų būti kitas žingsnis. Aš diskusiją supratau taip, kad norime konkrečių pasiūlymų. Taigi, gal galėčiau paprašyti jūsų uh, šį pranešimą paversti nuomonę. Baigiame diskusiją šio klausimu. Ne, kol kas turime darbinį dokumentą. Ir rugsėjo mėnesį turi būti pra, parengtas pranešimas. Toliau 11 punktas, jį atidedame ir periname prie punktų susijusių su patentų paketu, tai yra 12-15 punktai. Ponas Srapka yra asmuo atsakingas už didžiąją šio paketo dalį. Aš galvau, kad pradės ponas Baltasarė, bet galiu pra diskusiją pradėti ir aš. daugeliu klausimų susijusių su patentais. Pritariu tam, ką ketina pasakyti ir ponas Baltasarė. Pirmiausia, pasakysiu, kad šį paketą sudaro trys dokumentai, trys dosie ir jūs labai teisingai pasakėte, kad e, šios ryties reglamentavimas bus labai svarbus. Ir vienas iš tų dokumentų yra politinių požiūrių svarbesnis už kitus. Pris... Anksčiau vykusios diskusijos padėjo užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tačiau daug, tai daugiau buvo susijęs su kalbiniais aspektais, o ne su pačiais patentais. Sistema nėra pakankamai aiški ir dėl to Teisingumo teismas paprašė parengti. Teisingumo teismo buvo paprašyta priimti sprendimą šis sprendimas yra svarbus ir mūsų darbe. Norėčiau priminti, kad bendros patentinės apsaugos klausimas nėra naujas. Žvelgiant į istorijos vadovėlius, akivaizdu, kad dar sep... praėjusio amžiaus 70-metyje buvo e, mėginimų sukurti europinę patentų sistemą, tačiau tie mėginimai nebuvo sėkmingi. Pirmas svarbus žingsnis buvo 2000 metai, kai komisija pateikė savo pasiūlymą. Ir, kaip visada, parlamentas dirbo labai efektyviai ir per porą mėnesių parengė nuomonę. Tačiau šis klausimas buvo atidėtas į šalį taryboje. Visų pirma, toks sprendimas buvo priimtas dėl vert paplitimo aspektų. Taigi mes visada pasisakėme už bendrą patentinę apsaugą. Ir visada pasisakėme už glaudesnį bendradarbiavimą. Per pastarąsias e, kelias savaitės parengėme du pranešimus savo iniciatyva, tai yra ITRE komiteto pranešimai, juose kalbama apie novatorišką politiką ir pramonės politiką Europoje. Visų pirma, pono Lengė pranešimas pramonė ir inovacijos. Ir taip pat pranešimas pavadintas inovacijos Europoje po krizės. Tose pranešimuose taip pat kalbama apie pasisakoma už bendrą patentinę apsaugą. Taigi, parlamento pozicija, mano nuomonė, yra labai aiški. Mes žinome, kokia yra daugumos nuomonė Europos parlamente. O pasiūlymas, kurį dabar yra pateikusi komisija, sustiprinto bendradarbiavimo kontekste, yra aiškus, aš per daug detaliai apie jį nekalbėsiu, jame yra 22 straipsniai, pateiktos apibrieštis, taip pat nuostatos bendros patentinės apsaugos, teisinio poveikio ir finansinės nuostatos. Norėčiau dabar šiek tiek išsameu paaiškinti penkis ar šešis dalykus. kurie palyginti su kitais yra mažiau ginčytini. prilyginant e, vertimai vieną iš 23 ES kalbų, kurios nėra e, viena iš trijų darbinių kalbų. Toliau šeštasis straipsnis. E, Pereinamosios nuostatos taikomos e, vertimai režimai numatomas perinamas laikotarpis, kol bus 13 metų laikotarpis, kol bus užtikrintas e, kokybiškas automatinis vertimas į visas kalbas. Ir per šį laikotarpį būtent anksčiau prašytojų būdu bus e, tvarkomi vertimai. Jeigu oficialius kalbos bus anglų, vokiečių arba prancūzų, tai, e, tai prancūzų arba vokiečių, tai pilnas vertimas bus teikiamas angliškai tarp jeigu mm, patentas bus tvarkomas anglų kalba, tai e, papildomas vertimas bus e, e, verčiamas į dalyvaujančios valstybės kalbą, jeigu tai nėra prancūzų arba vokiečių kalba. Na, o toliau tikimasi, kad automatinė vertimo sistema jau veiks kokybiškai ir e, bus galima spręsti šios klausimus. Jeigu ne, tai komisija e, pernėmų laikotarpio pabaigoje pateiks atitinkamus pasiūlymus. E, po 12 metų automatiškai baigės perinamas laikotarpis. Toliau simtajame straipsnėje kalbama apie reglamento įsigaliojimo laiką ir sąlygas. Taigi tai jau yra ganai techninis aspektas. Nebekartosiu visų argumentų, kurie buvo išdėstyti dėl būtinybės sukurti vieną bendrą patentų sistemą, sumažinti kaštus ir spręsti kitas problemas, kurios kartais neleidžia mm, atinkamam menėm dalyvauti rinkoje vien dėl to, kad yra milžiniški kaštai susijęs su e, Europos patento registravimu. E, Iš tikrųjų, jeigu reikėtų kiekviena valstybėje narė atskirai registruoti patentus, tai uh, tos jūsų sąnaudos dešimtis kartų viršytų tas išlaidas, kuris patiria įmonės, tarkim, patentuodamas savo, savo gaminius arba šedimus uh, e, JAF arba Japonijoje ar panašiai. Uh, na, bet kuriuo atveju aš manau, kad visi šie dalykai atsispindės diskusijos dėl reglamento. Toliau reikėtų apsvarstyti visą eilę finansinių dokumentų, pradedant Europos strategiją 2020 metam, kur e, strategijos šerdis faktiškai yra parama mažoms ir didėms įmonėms. Mes nuolatos stebime, kaip mažom ir didėm įmonėm e, iškyla sunkumu dalyvauti e, desnio masto mokslinio tyrimų ir inovacijų veikloje iš esmės šioje sistemoje kol kas šioms įmonėms beveik nelieka vietos. Taigi faktiškai neišvengiama. Neišvengiamai teks svarstyti galimas specializuotas priemonės, finansinės priemonės ir galbūt taip pat procedūrinės priemonės e, šiai problemai spręsti. Galbūt reikėtų pasvarstyti, kaip e, išnagrinėti finansinės nuostas, kurios numato dabar nepatintų sistemą, e, priderinant jas prie mažutinių įmonių finansinių galimybių. Taip pat turėtumėm e, atsižvelgti tai ir sasydami kalbų režimą. Penktame straipsnėje, kur kalbam apie galimą kompensavimo mechanizmą metimo išlaidoms, jeigu e, patento prašymas teikiamas viena iš oficialių kalbų, e, ten nustatomas tam tikros maksimalios kompensacijos lubos tam tikras ribas, tačiau nelabai išku, ar e, vidutinė e, kaštai yra vertinami pagal vieno puslapio vertimo vidutinę kainą, ar e, apskaitai patento registravimo kaštai. Taigi aš manau, kad tam tikrą iniciatyvą turėtume parodyti ir mes, padedant kolegai Rapkai. Nenoriu kol kas kelti pernelyg daug problemų, ieškant sprendimo, nes be abejo sprendimas yra politinio pabudžio, tačiau turime mm, konstatuoti, kad 75 e, procentai patentų, kurie yra registruojami, yra registruojami anglų kalba. E, be abejo, reikia svarstyti galimas tursnes pasiekmes, kadangi Prancūzija ir Vokietija atitinkamai 20-21 procentų taip pat yra registruojami anglų kalba. Ir tokiu būdu anglų kalba tampa universalia kalba. 89. Prašymų išregistruoti patentus e, Belgijoje teikiame anglų kalbą, taip pat e, pakankamai didelis procentas. 97 e, procentai iš Danijos, 99 procentai Niderlandų, 98 Italijos ir Švedijos teikiamų patento paraiškų ir anglų kalba. Taigi dauguma verslininkų tokias paraškas teikia anglų kalba, kadangi šiandien anglų kalba atspindi e, verslo bei mokslinio sektoriaus pasirinkimą. 25 procentai e, leidinių e, skelbiamų straipsnių šiuose sritise taip pat yra skelbiama anglų kalba. Taigi čia ne vieta politiniam diskusijom, Aš tiesiog konstatuoju suklostysią padėtį. Mes nenorime, kad e, ateityje pasipiltų skundai teisingumo teismai ir panašiai. Tačiau mes turime suprasti, kad e, kalbame čia ne apie mm, nacionalinių valstybių interesą, tai yra ne, ne, ne, ne ispanų, italų ar mm, prancūzų ar dar kieno ambicijų tenkinimą, bet faktas yra tas, kad e, anglų kalba faktiškai yra tas instrumentas, kuris leistų mums konkuruoti, sakykime, kad ir su kinais. Nes kitaip. E, matome, kad kinų kalba taip pat tampa vis populiaresnė mokslo pasaulyje. Praktiškai keturis kartus išaugo e, e, straipsnių kinų kalba e, skaičius. E, maždaug 110 tūkstančių įvairių mokslinių straipsnių. 2008 e, metais buvo skelbiami kinų kalba, taigi mes negalime ir šito ignoruoti. E, svarstydami kalbinius režimus, nes kitaip e, mes sudursime dar su, su, su būtinybė atsižvelgti į naują pasaulį sparčiai kintančią kalbą. Taigi tiek dėl kalbų režimo ir be abejo mes turėsime iškoti sprendimo kartu ir atsižvelgti į jurisdikcijų aspektą. Taigi artėjo balsavimas, tačiau aš pabaigai norėčiau užduoti du klausimus komisijai. Ir jeigu šie klausimai užduoti ne visai tinkamoje vietoje, Komisija bus nepasirengusi šiandien atsakyti. Aš tikiuosi, kad vėliau jie sakys. Taigi, dėl, pirmiausiai dėl kompensacinės temos penktos straipsnio, kur e, maksimali kompensacija, kur nusatyta maksimali kompensacija, ar kalbam apie puslapio vertimą, ar viso dokumento vertimą. Ir svarbiausia, apskaitai, apie ką kalbame šioje kompensacijos, šis nustus kompensacijos sistemos, kokias ribas e, mes nustatome galimams kompensacijams. Ir taip pat dėl šeštų straipsnio, kur kalbame apie um, perinamai režimą, perinamą laikotarpį režimą, ten kalbam apie 12 metų laikotarpį. Tačiau paliekant ekspertų komitetui spręsti dėl vertimų kokybės, man atrodo, kad tai yra na, savotiška laisvė e, visą liekame spręsti faktiškai vos ne asmeniškai ekspertams. Ir e, kas bus, jeigu jie, pažiūrėjau, po šių metų pradės teikti, kad vertimai pasiekė reikiamą kokybę. Aš manau, kad šios dalykus reikėtų geriau apibriežti. Na, tiek būtų iš mano pusės, o kolegos be abejo taip pat e, galėtų prisidėti vystant šią ataskaitą. Ačiū. Pone Baltase, norint sutaupyti laiko, Dėl jurisdikcijos klausimų darysime prielaidą, kad kalbame apie dalykus nepriklausančius bendrijos lygiui. Todėl šiais, visus šios klausimus diskutuosime kartu kaip paketą, kad būtų didesnė įtaka. Žinau, kad lieka tam tikrų jautrių klausimų, kurie iškyla, bet mes visą laiką šios klausimus aptarsime kaip vieną paketą ir spręsime kaip dėl vieno paketo. Visai lie vyriausybių taryboje labai jautriai reaguoja į šį klausimą, todėl su taryba dėrybos bus sudėtingos. Taip pat norėčiau sureaguoti į tai, ką ponas Rapkai sakė dėl mokesčių ir paminėsiu 231 straipsnį, šios nuostatos taikymą. Apie tai reikia pagalvoti nekyla abejonių, kad tai nėra įgyvendinimo aktas. Jeigu tai yra deleguotasis aktas, tuomet parlamentas neturės veiksmų laisvės. Taigi yra vienas tik būdas - palikti dabartinę procedūrą, kad Europos patentų biuras spręstų šį dalyką ir tokiu būdu galbūt galėtume išvengti diskusijų dėl 291 ir 90 straipsnių kadangi mums nebūtų priimtina pereiti prie 291 straipsnio šiuo klausimu. Pirminkant, Vengrija prašė žodžio, po to komisijai suteiksime žodį. Taigi, Vengrijai žodis. Ačiū. Pirmininkė, garbus komiteto nariai. Jau praėjo penki mėnesiai nuo to laiko, kai Vengrija kreipėsi jūsų komitetą šiuo klausimu. Nuo tada padaryta žymi pažanga. Mes vis artėjame prie e, galutinio tikslo ir bendros patentų sistemos. Visa tai padės padidinti inovacinės pramonės konkurenciją. Po to, kai vasario 15 parlamentas sutiko, konkurencijos taryba įgaliojo 25 valstybės narės numatyti pagerintą bendradarbiavimą. Komisija balandžio mėnesį priėmė du reglamentų projektus, vienas dėl e, bendrosios patentų apsaugos, kitas dėl kalbinio režimo. Komitete jūs taip pat aptarėte šios du klausimus. Atsižvelgiant į tai, kad pramoniai skubiai reikia sprendimo, taryba iš karto pradėjo darbą. Jau įvyko keletas posėdžių, taip pat vyksta dėrybos. Diskusijų metu paaiškėjo, kad norint pasiekti, kad pagreitis siekiant rezultatų išlieka didelis ir mes artėjame prie bendro sutarimo. E, gegužės 30 vykusioje taryboje apsikeista buvo nuomonėmis ir buvo išsakytas paraginimas ir toliau dirbti šią linkme. Birželio 27 vyks neįlinė tarybė, kurioje bus siekiama priimti bendrą poziciją dėl abiejų reglamentų ir tikimės, kad tokiu būdu bus lengviau sutarti visoms institucijoms tikėsimės jau pirmojo svarstymo metu, kadangi įmonės laukia rezultatų kaip galima greičiau. Nesileidžiant e, pernelyg į detalės, norėčiau pakalbėti apie tai, ką e, pranešėjas Rapka ir pirmininkas minėjo. Būtent, kad dabar valstybės narės e, beveik vienbalsiai linkusios pasirinkti EPO alternatyvą dėl mokesčių klausimų. E, kovo mėnesį Europos Teisingumo teismas taip pat paskelbė savo nus, nutartį ir juo remdamasi komisija numatė tą kryptį, reikia eiti, kurią reikia eiti į priekį. Gegužės 30-ąją tarybos ministrai surengė politinės diskusijas remdamiesi šiais dokumentais ir paragino vėl imtis darbo pagal komisijos koncepciją. Siekiama surasti geriausią būdą, kaip nustatyti e, veiksmingą bendrą vilinėjimosi sistemą. Tačiau, kadangi šis klausimas yra sudėtingas, būsimos ateityje pirmininkausiančios šalis turės perimti šį darbą, visų pirma Lenkija. Jau daugeliu atveju buvo pabrėžta, kad teisinio aiškumo trūkumas yra vienas rimčiausių trūkumų siekiant vieningos rinkos. Dabar e, jau pasiekėme pagreitį, kur, kuris galėtų mus atvesti prie galutinio susitarimo. Šį pagreitį reikėtų išlaikyti ir taip pat ir ambicijų lygį reikėtų išlaikyti. Reikėtų užbaigti šią jau ilgą laikę besitęsiančią Europos patentų reformą. Mes manome, kad pirmininkaujanti Vengrija įrodė savo ryštą užbaigti šį procesą kuris yra būtinas inovaciniai pramoniai, kad ji būtų konkurencinga. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų atliktą sunkų darbą, dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Tai labai padeda siekti sėkmės. Tikiuosi, kad ateitie pirmininkausiančios šalis taip pat turės progos pasinaudoti ta, tuo puikiu bendradarbiavimu tarp Europos parlamento ir tarybos ir galų gale užbaigti šį labai sudėtingą reikalą. Ačiū. Ačiū. Kyla techninė problema, kadangi kalbėtojų sąrašas vis ilgėja, todėl siūlau štai ką. Išklausysime komisijos, po to pereisime prie balsavimų. O po to išklausysime ponos Kūris ir tada tęsime šias diskusijas nematau kitos galimybės, kadangi kitaip e, balsavimas užsitęs. Taigi pirmiausia komisija, ponė Frölinger, ar norėtumėt pasakyti, o tada e, tęsime šias diskusijas po balsavimo. Ačiū pirmininkė. Komiteto nariai, atsižvelgiant į laiko trūkumą, komisija kalbės trumpai. Apsiribosiu atsaky, atsakydama į du klausimus, kurie buvo tiesiogiai pateikti komisijai Pirmas klausimas yra susijęs su penktuoju straipsniu ir vertimo išlaidų kompensavimu, kai teikiama paraiška ne viena iš oficialių Europos patentų biuro kalbų. Pavyzdžiui, italų kalba paraiška turi būti verčiama į vieną iš trijų EPB kalbų. Dabartinis penktasis straipsnis numato, kad vertimo išlaidos gali būti kompens, padengiamos iki tam tikros ribos viršutinės ir jei teisingai supratau klausimą, buvo klausta, ar tai yra viršutinė riba vienam puslapiui ar vis, vis, vis, visa, viso dokumento vertimui. Komisija turi pripažinti, kad penktojo straipsnio tekstas šiuo klausimu nėra visiškai aiškus ir galima būtų jį tikslinti. Tačiau šiuo straipsniu buvo ketinta numatyti viršutinę ribą vertimo išlaidų puslapiui, kadangi paraiškos ilgis kiekvienu atveju skiriasi. Antrasis vicepirmininko pono Baldasarį klausimas dėl šeštojo straipsnio. Pirma, kodėl kokybės, e, mašininio vertimo kokybės vertinimas prasidėjo tik po šešerių metų, kai įsigaliojo e, šis reglamentas. Mes atsižvelgdami į diskusiją su EPB ir kolegomis, kurie dirba su mašininiu vertimu, laikomės nuomonės, kad šešeri metai yra realistinis laikas sukurti aukštos kokybės vertimo mašin, maš, mašininio vertimo priemonės. E, yra dedamos tolesnės pastangos, taip pat buvo peržiūrėtas šis tvarkaraštis, kad galima būtų anksčiau pradėti įgyvendinimą. Antrasis klausimas dėl bendro laikotarpio, kuris angliškiam vertimam buvo apribotas iki 12 metų. Mums čia labai reikia galutinės datos, kadangi šitą vertimo režimą galima modifikuoti tik vienbalsiai. Taigi mums reikia galutinės fiksuotos datos. O dabar numatytas maksimalus įsivaizduojamas laikotarpis, per kurį tikimasi sukurti aukštos kokybės vertimo sistemas į visas ES kalbas. Ačiū. Dankeschön. Gut, dann kommen wir jetzt, unterbrechen wir das jetzt hier, machen das, wie gesagt, nachher nach ins Gut. Ačiū. Dabar Kol kas atidedame šį punktą į šalį ir pradedame balsuoti. Darbo tvarkėje vienas dalykas nenumatytas, bet e, jis buvo aptartas per koordinatorių posėdį. Tai yra teisinis pagrindas dėl brandolinių atliekų. Pone Lichtenberg ir pone Genbergen prašė įtraukti šį klausimą į darbo tvarkę skubos tvarka ir dėl jo balsuoti. Taigi siūloma balsuoti dėl aplinkos teisės aktų teisinio pagrindo. Ar kas nors e, pas, nu, turi pastabų? Ne. Taigi pirmiausia, mes balsuojame dėl klausimo skubumo. Ar jis turi būti įtrauktas į klausimą, į jo darbo tvarkę ar ne? Pone Geringer. Ačiū pirmininkė. Norėčiau priminti keletą svarbių dalykų. Per Teisės reikalų komiteto pastarąjį posėdį prieš posėdį pasiteiravau sekretoriato, ar būtų galima atidėti balsavimą. Tuo klausimu, nes prieš tai dar turėjo balsuoti ITRE komitetas ir mes nusprendėme, kad mes balsuosime vėliau. E, ITRE komiteto balsavimo sąraše yra pastaba, kad mes savo sprendimą priimsime vėliau. Taigi, E, galime tai padaryti šiandien. Ir taip ir turėtume padaryti, nes jeigu nebalsuotume šiandien, tai um, sukurtume pavojingą precedentą, kad nebu, nebus balsavimo dėl teisinio pagrindo. Taigi, direktyva dėl brandolinių atliekų tvarkymo yra susijusi su Euratom sutartimi ir su ES veikimo sutarties 192 straipsniu. Tai yra labai svarbus dalykas. Dar norėčiau pakartoti tuos argumentus, kuriuos buvau išsakiusi praėjusį mėnesį. Paprastai dėl klausimų susijusių su atominė energetika, uh, E, sprendimus priima komisija, tačiau dabar, kai jau galioja Lisabonos sutartis, Europos parlamentas turėtų dalyvauti priimant sprendimus šiuo klausimu. Ir tokią galimybę turime dėl dvigubo teisinio pagrindo. Ir norėčiau dar kartą priminti savo rekomendacijas. Taigi tinkamas teisinis pagrindas yra Euratom sutartis 31-32 straipsnis ir ES veikimo sutarties 192 straipsnis. Šis teisinis pagrindas e, leidžia mums e, geriau diskutuoti jautriais klausimais, ypač klausimais susijusiais su aplinkos apsauga. Taigi prašau balsuoti dėl dvigubo teisinio pagrindo. Ačiū, ponas Lechner. Taip, ačiū, kalbėsiu trumpai. Žinoma, mes neprieštaraujame. Neprieštaraujame dėl balsavimo šio klausimu, o dėl turinio diskusijos jau vyko anksčiau Ir tikrai būtų gerai, jeigu Lisabono sutartis apriektų šiuos aspektus ir jeigu mes galėtume dalyvauti bendro sprendimo procedūroje. Tačiau, žinoma, sprendimus turime grįsti ES sutartimis. Taip, Euratom sutartis ir toliau galioja. Direktyvoje nagrinėjami aspektai reglamentuojami ir sutartyje. Be to, mes čia pridedame ir Lisabono sutarties 192 straipsnį. Ir jeigu taip darome, tai prieštarauja Euratom sutarties nuostatoms, kad ir kaip norėtume bendro sprendimo procedūros, mm, to nepakanka, to noro nepakanka, kad galėtume pakeisti teisinį pagrindą. Taigi, tam prieštaravimą. Bet kiek suprantu, galime įtraukti tai į darbo tvarkę, ar kas nors prieštarauja. Jei ne, tada balsuojame dėl ponios Geringer pasiūlymo keisti teisinį pagrindą. Taigi klausimas, kas už šį pasiūlymą, prašau pakelti rankas. Kas prieš? Reikia suskaičiuoti balsus. Pasiūlymas atmestas. Gerai, pakartokime. Kas už? Kas prieš? Taigi suskaičiavome du kartus, 11 ir 11 balsų, tai reiškia, kad e, pasiūlymas atmestas. Baigiame pirmą balsavimą. Dabar Vikstrom pranešimas. Iš karto galime balsuoti. Pirmas pakeitimas kas už, Ats, pirmininkas atsiprašo, ne, ne tokia eilės tvarka turime balsuoti. Pradėsime nuo Eva Lichtenberger pranešimo ir čia Vikstrom pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Peti vienas, kas už, prieš, sus... priimta, peti penki už, prieš, pritarta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, pritarta. Antras pakeitimas, ponė Vikstrom. Atmesta. Trečias kompromisas, kas už prieš. Pritarta. Peti 12, kas už prieš. Paskai, suskaičiuokime. Kas už? Balsuojame už peti 12 pakeitimą. Pritarta jam. Imko 5, kas už prieš pritarta, PT8, kas už, prieš pritarta, imko 11 su žodiniu pakeitimu. Pone Lichtenberger žodis jums. Perskaitysiu anglų kalbą. Taigi pakeitimas žodžių ES bandomasis projektas gali prisidėti prie problemų sprendimo, problemų, su kuriomis susiduria piliečiai ir verslas bendroje rinkoje ir ragina komisiją išplėsti taikymą iš 25-27 valstybėms narėms. Ačiū. Kas už, prieš, pritarta. Peti 7. Kas už, prieš, pritarta. Peti 9 už, prieš, pritarta. Peti 13 už, prieš, pritarta Pritarta. Peti 14 už. Prieš. Pritarta. Peti 11 kas už. Pri, prieš. Man atrodo, kad pritarta, bet paskaičiuokime. Peti 11 kas už. Prieš. Pritarta. 11 ir 9 balsai. Peti 10 kas už. Prieš. Pritarta. Imko 2. Kas už? Prieš? Pritarta. Imko 1. Kas už? Prieš? Sus... Pritarta. Imko 8 už? Prieš? Pritarta. Imko 9. Kas už? Prieš? Pritarta. Peti 4. Kas už? Prieš? Pritarta. Peti 15. Kas už? Prieš? Pritarta. Imko 3 ir 4, kas už, prieš, sus... pritarta. Imko 6, kas už, prieš, pritarta. Imko 7, kas už, prieš, pritarta. Imko 12, už, prieš, pritarta. Imko 14, kas už, prieš, pritarta. Imko 13, kas už, prieš, pritarta. Peti 2, kas už, prieš, pritarta pritarta. Peti 3, kas už, prieš, pritarta. Peti 6, kas už, prieš, pritarta. Dabar ketvirtas pakeitimas už, prieš, pritarta. Imko 10 atkrenta, nereikia balsuoti. Dabar už visą pranešimą, kas už, prieš, susilaikė, pritarta vienbalsiai. Dar turime balsuoti dėl antro priedo. Pirmas kompromisas. Dėl priedo ar ne? Ne. Balsavimas baigtas. Dabar periname prie karim. Pranešimo. 14 pakeitimas už, prieš, pritarta. 15 atkrenta, 16 už, prieš, pritarta. Imko 1 už, prieš, pritarta. Imko 20 už, prieš, pritarta. 17 už, prieš, pritarta. Trečias kompromisas už, prieš, pritarta. Afko 6 už, prieš. Dar kartą, kas už? Prieš. Pritarta. Aš kitaip suskaičiavau. Afko 6 už. Prieš 12 pritarta. Afko 7 kas už? prieš, pritarta 8 už, prieš, pritarta 20 pakeitimas kas už, prieš, pritarta. Techninis dalykas. 23 pakeitimas kas už, prieš, susil... pritarta. 24 kas už, prieš, pritarta. 25 kas už, prieš, pritarta. 26 kas už, prieš 26 pakeitimas. Pone Karim, turiu pakeitimą žodžiu. 26 pakeitimui siūlau išbraukti žodžius įgyvendinti savo nacionalinius tikslus mažinant. Taigi tekstas skambėtų taip. Ragina valstybės narės nuosekliai dirbti, mažinant e, administracinę naštą ir laukia konstruktyvaus e, bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais šiuo klausimu. Kas prieštarauja? Jūs prieštaraujate. Taip, mums šis pakeitimas tinka, mes balsuosime už. Gerai. Aišku, niekas neprieštarauja, taigi 26 pakeitimas su pakeitimais, kas už prieš patvirtinta, 29 kas už prieš atmestas, 8 kompromisas už prieš pritarta, 21 simko už prieš pritarta, 29 simko už prieš pritarta, 6 už prieš pritarta. 31 kas už, prieš, pritarta. Imko 8 atkrenta. 32 kas už, prieš, pritarta. 34 už, prieš, atmestas. 33 už, prieš, pritarta. Penktas, kas už, prieš pritarta. 35 kas atkrenta. 14 kas už prieš pritarta. 37 kas už prieš atmestas. Imko 2 kas už prieš pritarta. Imko 4 kas už prieš pritarta. 30, 22 Simkok už, prieš, pritarta. Ketvirtas, kas už, prieš, pritarta. Šešioliktas, kas už, prieš, pritarta. Afko vienuolikta, kas už, prieš, pritarta. Keturiasdešimtas, kas už, prieš, pritarta. Afko dešimt, kas už, prieš, atmestas. Septintas kompromisas, balsavimas dalimis. Pirma dalis, kas už, prieš pritarta. Antra, už, prieš pritarta. Imko 17, kas už, prieš pritarta. Antras, kas už, prieš pritarta. Apko vienas, kas už, prieš pritarta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš pritarta pritarta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, pritarta. Ketvirtas, kas už, prieš, pritarta. Penktas, kas už, prieš, pritarta. Šeštas, kas už, prieš, atmestas. Devintas, kas už, prieš, pritarta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, pritarta. 11 kas už, prieš, pritarta. 13 kas už, prieš, pritarta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo, kas už, prieš, susilaikė, vienbalsiai pritarta. Brauchen wir die Annexe nicht abzustimmen, die sind nur informatorisch da hinten dran geheftet. So. Dėl priedų balsuoti nereikia. Als nächstes den Bericht Wikström. Toliau yra Vikstrom pranešimas. Pirmasis pakeitimas už prieš atmestas. Antras už prieš atmestas. Visa nuomonė už prieš susilaikysiu. Vienbalsiai patvirtinta. Toliau turime Stojanovo. Pranešimą pirmas pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Trečiasis už, prieš, atmestas. Ketvirtas už, prieš, atmesta. Penktasis už, prieš, atmesta. Šeštasis už, prieš, atmesta. Pirmasis už, prieš, patvirtinta. Septintasis už, prieš patvirtinta. Galtinis balsavimas už prieš susilaikiusiųjų. Atrodo, vienas balsas prieš, nieks nesulaikė. Patvirtiname. <clears throat> Sveikinu visus pranešėjus. Procedūrinis stebėjimas dėl darbo tvarkos. Turiu naivų klausimą. Galbūt jūs galėtumėte man sakyti. Tik balsavome dėl dviejų pranešimų. Ponios Lichtenbergen ir e, pono Karim. Tuo tarpu vėliau po piet mes dar tik tai svarstysime šios pranešimus. Gal reikėtų pranešėjams tarpti šį klausimą. Aš tai manau, kad vis tik tai kalbame apie esminius klausimus. Ir nors e, be abejo reikėtų kalbėti apie pranešimus, tačiau dar svarbiau būtų kalbėti apie tolesnės priemonės ir tai yra procedūrinė problema. Kalbant apie mano pranešimą, klausimų tiesą sakant nebus, kadangi kai kurie svarbus pranešėjai tiesiog negalės dalyvauti. Tačiau bendrai įmant, situacija yra tokia, kad e, mano pranešimas yra kasmetinis e, renginys, e, kalbame apie bendrijos teisės vykdymą. Ir e, per šiuos svarstymus, per šios klausimus mes stengiamės įsigilinti į įvairias smulkmenas, įvairius aspektus to, kaip vykdome es teisę, kaip taikome es teisę, nes tai yra kritiškai svarbus dalykai. Ir akivaizdu, kad e, nesenoje praeitie, praeitie vis mažiau ir mažiau matome noro įgyvendinti ES teisės aktus. Taigi, dėkoju, norėčiau taip pat pasveikinti. Pirmininkas Kurus. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai sudarė naują teisinę padėtis. Situacija yra tokia, kad Teisingumo teismas dabar turi savo iniciatyvos teisę, kalbant apie jo naudojamas taisyklės. O Europos parlamentas taip pat dalyvauja bendrame sprendimų priimo e, procese, taigi labai džiugiuosi, kad e, pirmininkas Skors atvyko čia, nes paprastai mes vykstame į Luxemburgą ir esame Teisingumo teismo svečiais, bet dabar priešingai turime savo komitete Teisingumo teismo pirmininką. ir nežinau, ar pranešėjas nori kažką tai pristatyti. E, Pirmkia, aš manau, kad būtų protingiau ir naudingiau leisti laiką tiesiogiai klausantis teisingumo teismo pirmininką. O ne e, klausysiu pasiūlymo. Kągi, tai labai trumpas pristatymas ir aš dabar suteiksiu žodį Jums, ponė. Labai ačiū, pirmininkė. Galbūt labai trumpai. Galėčiau pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi galimybę būti čia. Galėdamas šiame kontekste paaiškinti Teisingumo teismo teikiamus siūlymus. Iš tikrųjų, jūs teisingai pastebėjote, kad netaip jau dažnai mes čia lankomės, tiesą sakant, tai turbūt pirma proga ir todėl labai džiaugiuosi, kad tokia galimybė man buvo sudaryta. Toliau kalbėsiu teismo darbo kalba, kuri yra prancūzų kalba. Ponios ir ponai, leiskite man labai trumpai, labai glaustai pristatyti pagrindinius pakeitimus, kuriuos grupė siūlo padaryti įstatuose. Kovo mėnesį patriuose pasiūlymuose apimas trys e, es teisingumo teismo jurisdikcijos rytis. Prieš trumpai pristatydamas šios pasiūlymus norėčiau akcentuoti priežastis, dėl ko tai buvo padaryta. Iš esmės kalbame apie tai, kad e, teismas turėtų priderinti savo vidaus darbo taisyklės ir e, darbo tvarką prie naujų poreikių, kuriuos matome iškylant šiandien. Ir taip pat numatomų netolimas ateities poreikių. Taigi šiame kontekste reikėtų pirmiausiai be abejo paminėti Lisabono sutartį. Ši sutartis išplėtė sąrašą sričių, kur e, dabar jau įsigalioja europinė kompetencija. Na ir neišvengiamas to rezultatas yra e, daugiau ginčių, daugiau teisminių ginčių, kas be abejo padins teismo darbo krūvį. Taigi mes norėtumėm, kad e, mūsų darbas būtų organizuotas tokiu būdu, jog e, užtikrintumėm maksimalų darbo veiksmingumą. Kita vertus, e, mūsų sprendimai dėl to neturėtų prarasti teisėtumo. Na ir visame šiame kontekste mūsų mintis dėl dabar galiojančios struktūros, dėl procedūrinių taisyklių, kuriamis mes vadovaujame savo darbę, E, Visą tai ragina mus didinti teisėjų skaičių nuo 13 iki 15 pagrindinėje teismo kolegijoje ir taip pat e, atsisakyti e, kai kurių teisėjų pagalbinėse svarstymuose. Tai leistų nukreipti arba sutelkti teisėjų darbą būtent svarbiausiais sprendimais, kas abie prisideda prie Europinės teisės formavimo. Ir visą tai reiškia, kad e, teisėjai nagrinės bylas uh, e, pagrindinėme teisme kiekvieną kartą, o ne kartą iš, e, vieną kartą iš trijų, kaip vyksta dabar rotacinė tvarka. Taip pat uh, buvo pateikta pasiūlymų dėl vicepirmininko veiklos. Nes e, kitose tarptautinės e, teismuose ir institucijose tokia pareigybė yra. Pavyzdžiui, e, žmogus teisų teisme yra net du vicepirmininkai. Taigi, čia pirmininkas dalintųsi protokolinėmis teisėmis su pirmininku. Ir tokiu būdu teismas išlaikytų savo e, jurisprudenciją. E, tiek kalbame apie aukščiausio lygio teisingumo teismą. E, kalbant apie atskirus tribunolus, sunkumai piliečiams teikti, kreiptis į šios, šios teisinius organus yra iš tikrųjų plačiai žinomi bylų nagrinėjama daug mažiau negu jų yra pateikiama, kita vertus bylų skaičius auga. 1300 buvo 2006 metais, dabar 2010 metais išnagrinėta tik tai 527 bylos, taigi mažiau negu pusė ankstesnio skaičiaus. Šiai dienai pasiekta vėlgi beveik 1400 bylų. Esama dar nagrinėjimų bylų. Tačiau be abejo, e, negalime ignoruoti naujų procesų, nau, naujų tendencijų. Visų pirma, tai buvo e, sušvelnintos e, sąlygos pateikti, kreiptis į teismą. E, Taip pat e, nagrinam tam tikri ginčiai susijęs su ryč direktyvos pradėtų taikymu. Na ir visą tai labai padidino bylų skaičium. Mes turime e, reguliavimo mechanizmą, kuris leidžia e, spręsti kuris problemas, pažiūrėjau, taikomas kompiuterizavimo priemonės, e, nepaisant 2005 metų Dublino konvencijos, šios priemonės neleido tribunalams e, nagrinėti daugiau bylų ir sumažinti atsilikimą. Taigi teismas mano, kad e, reikalingas skubus struktūrinis sprendimas. Be abejo, e, netmetant galimybės imtis ir vidaus priemonių, kurias teismas vis dar nagrinė. Teismo nuomonė, geriausias būdas uh, sumažinti nagrinėjimų arba atidėtų bylų e, skaičių bei e, bylų nagrinėjimo trukmę būtų būtent didinant e, teismo teisėjų skaičiaus didinimas. Šį sprendimą būtų galima gyventi daug sparčiau negu kuriant visiškai naują teismą, pavyzdžiui, specializuotą tribunolą mm, intelektinės susibės teisėms ginti. Organizacinių požiūrį labai svarbu būtų akcentuoti, kad bet koks naujas tribunolas turi e, tam tikrai įsibėgėjimo laikotarpį ir tik tai maždaug po pusantrų metų jie iš tikrųjų ima funkcionuoti pilnavertiškai, kadangi reikia nustatyti vidaus procedūras, uh, E, organizuoti savo darbo tvarkę, taip pat e, vėlgi biudžetinių požiūrių. E, autonomiški padaliniai yra mažiau lankstus ir brangesni išlaikyti. Galų gale naujas specializuotas tribunolas susidurtų su tais pačiais pavojais, su tais pačiais sunkumais, kaip ir dabar sudaryčiai teismai būtent dėl teisėjų trūkumo. Jeigu teisėjas susirga, dėl kitų prieščių negali dalyvauti, be abejo tokie dalykai atsitinka, tai yra visai natūralu. Toks nedidelis uh, tribunolas uh, ar skyrius uh, iš, iš tikrųjų atsidurtų labai keblėje padėtyje. Todėl mes manome, kad geriau būtų numatyti galimybę E, būtent e, pasitelkti laikinuosius teisėjus ir tai veda mus prie antro trečio mūsų mm, siūlomų taisyklių pakeitimo. Tai tiek, ačiū uždėmesi ir be abejo, jeigu turėsite klausimą, aš su malonumu juos atsakysiu. Labai ačiū. E, Dana. Labai ačiū už savo pasiūlymų išaiškinimą. Be abejo, niekam nekyla abejonių, kad šis komitetas e, visada labai stengiasi palaikyti teismą, kadangi tai siejasi su mūsų e, pagrindiniu rūpeščiu būtent e, užtikrinti teisę į teisingumą ir galimybę kreiptis teismą. Na ir mes jau pasuros keltą metų sužavės stebėjome, kaip jums pavyko E, sutrumpinti e, laiką reikalavim kaip pirmo, pirminio preliminaraus bent jau e, teismo sprendimo. Tai rodo, kad teismo darbas dar vis efektyvesnis, bet akivaizdu, kad jūs taip pat susidurėte su naujais iššūkiais, kaip mes visi po Lisabono staties įgaliojimo. Ir sunku buvo numatyti, ką praktikoje reikš tie nauji iššūkiai, nauji uždaviniai ir kaip mums pavyks juos spręsti. Taigi aš palankiai žiūriu į jūsų minėtus siūlomus pakeitimus, tačiau taip pat šiek tiek nerimauju dėl, kaip čia geriau pasakius, bendro nuseklumo ar suderinamumo. Visų pirma, teisėjų skaičiaus didinimas. Be abejo, iškils klausimų, iš kokių valstybių narių turėtų būti deleguojami šie teisėjai, tai gali pažeisti tam tikrą stovėsio trapę pusiausvyrą. Kaip jūs apskritai ketinate išspręsti šias problemas? Kaip parlamento vicepirmininkė, be abejo, aš taip pat na, palankiai žiūriu bet kurių organizacijų vicepirmininkų postus. Mes parlamente turime 14 vicepirmininkų. Taigi, kas mes tokie, kad galėtumėm kvestionuoti prašymą, kuklutį, palyginti prašymą, labai atsargų prašymą įsteigti vieną vicepirmininko postą. Kita vertus, tai yra labai svarbi pasiūlymų dalis. Be abejo, didžiausias prašymas, didžiausia reforma būtų teisėjų skaičių didinimas. Ir mes taip pat žinome, kad pasirodė ir tam tikrų kontrapasiūlymų, kad būtent, pavyzdžiui, intelektinės nusibės teisėm būtų steigiamas specialus teismas. Na, sakyčiau, dalis mano asmenybės jaučiasi susinervinusi ehm, ir neužtikrinta. Man, man kyla daug abejonių, kaip, pavyzdžiui, būtų skiriami tie laikiniai teisėjai. Ta mintis, kad teisėjai gali atvykti institucijų ir vėl iš jos išvykti. Visą tai man atrodo kaip savotiška laikina skilių lopimo priemonė. Be abejo, tas jums teiktų tam tikrą mm, pliusą lankstumo prasme, bet kai kalbame apie teismą, pirmiausia, mes turime galvoti apie stabilumą, kurį teismas užtikrina ES. Ir tokios laikinos priemonės man kelia bejonių. Ar tikrai reikia tokios struktūros? Galbūt kadangi Lisabona visom institucijom nubrėžė rimtą takoskirą. Reikėtų dabar e, vieną kartą visiems laikam e, nubriežti naują struktūrą ir galbūt daugiau galėtume vis tik tai galvoti būtent apie tokią galimybę, o ne apie laikinas priemonės. E, vėlgi, kita vertus, laikiniai teisėjai, na, savotiškai gal ir patrauklus, ta prasme, kad būtų galima suburti savotišką komandą, kuri jau turės patirties dirbant Europinėme lygmenyje, be abejo, dar prielda, kad jie po to grįžta į savo nacionalinės jurisdikcijas ir tęsia darbą kaip teisėjai ten. Taigi matau e, tam tikrų pliusų abiejose pasiūlymo e, pusėse, tačiau turiu taip pat ir nuogastavimą ir būtų gera išgirsti šiek tiek argumentų, kurie galbūt juos įsklaidytų. Uh, Ačiū. Labai svarbus klausimai buvo pateikti. Kai dėl nuoseklumo situacijos ir kaip jį užtikrinti ir sąjungos teisės taikymo, galiu Jūs patikinti, kad tai yra mūsų absoliutus prioritetas Mes darome viską, kas mūsų galioje, kad tai užtikrintume. Viena iš priežasčių, kodėl pateikėme šį pasiūlymą ir buvo būtent ta, kad galėtume užtikrinti nuoseklų požiūrį į ES teisę. Pagal Nicos sutarties sistemą specializuoto teismo sukūrimas turi tokią pasiekmę, kad tokio teismo nuosprendžių apskundimai būtų nagrinėjami teisme. Tai yra rimta pasiekmė. Mums dabar yra per šią sistemą suteikti riboti įgaliojimai ir pagal juos mes ir bandome užtikrinti e, ES teisės nuseklumą. Taigi, kas kartą, kai sukūrėme specializuotą jurisdikciją, turime nepamiršti, kad paimame tam tikrus įgaliojimus iš teisingumo teisme, teismo ir perkeliame juos į tą specializuotą teismą. Tai viena pastaba. Antra pastaba. yra ta, kad specializuotas teismas pirmiausia turi pasirinkti narius. Kadangi niekada specializuotame teisme, bent jau mano galva, nebus 27 teisėjų. Atsižvelgiant ypač į dabartinę finansinę krizę toks lūkestis nebūtų realistiškas. Taigi visą laiką susidursime su atrankos problema. iki šiol dar nėra pasiūlyta jokia atrankos sistema. Ir aišku, suprantate, kad to nebuvo padaryta dėl to, kad tai yra sunku padaryti, bet todėl, kad pagrindinis teismas nėra politinė institucija. Būtent, o būtent politinės institucijos turi nuspręsti šį dalyką. Ir mes visiškai pilnai tikime, kad parlamentas ir taryba puikiai sugebės surasti tinkamą sprendimą. Esu tikras, kad jūs jau praeitie sugebėjote išspręsti daug jautresnius klausimus nei šis. Atsižvelgiant aišku ir į tai, kad visą laiką galime pagal 225 straipsnį pasielgti, pagal specializuotose teismuose teisėjaujančių teisėjų kvalifikacijas. Taip pat manome, kad reikia rasti sprendimą, kuris būtų lankstus. O mūsų siūlomas sprendimas kaip tik ir yra lankstus, nes jis mums leidžia reaguoti į tam tikras aplinkybės, kurios padidina ar sumažina mūsų darbo apkrovas. Pavyzdžiui, ryč atvejais, ar vien tik ryč reikėtų, reglamentui reikėtų kurti atskirą specializuotą teismą, ar ne? Dabar žinome, kad net ir viešų reikalų specializuotam teismui taryba turi pateikti, aišku, pasiūlymą dėl dabar esančių laisvų trijų pareigybių. O dabar galiu Jums pasakyti, kad situacija susiklošusi reiškia, kad tas teismas yra visiškai suparaližuotas, kadangi trys teisėjai, tie trys, trys teisėjai, kurių postai dabar yra laisvi, yra vis dar jurisdik, yra taip pat jurisdikcijos nariai, bet jie nebegali nagrinėti bylų, kadangi jų įgaliojimai baigėsi rūpjūti. Taip pat yra du, jeigu kokie nors du nariai susirga ar turi kitų problemų, tai kaip dabar yra, tai tik du teisėjai dirba visavertiškai. Taigi visą laiką reikia pagalvoti ir apie privalumus, ir apie trūkumus, apie tokius, galvojant apie tokius specializuotus teismus. Šis teismas dabar jau dirba 20, trejus metus. Po jo įsikūrimo ten dirbo puikus kolegos, po to prisijungė dar 12 kolegų. Manome, kad reikia primti kažkokį nuolatinį sprendimą, kuris, kuris padėtų mums išspręsti visą egzistuojančias problemas. Taip pat reikia labai aiškiai nuspręsti dėl tų e, teisėjų statuso. Pone Volis, aš ne visai supratau, kai jūs kalbėjote apie laikinus ad hoc teisėjus. Tai nėra specializuoto teisto, teismo teisėjai, kadangi tie teisėjai paskiriami lygiai taip kaip ir kiti, būtent šešeriems metams. Jie yra visa teisiai teismo nariai. Jeigu jūs turėjote omenyje tuos teisėjus, kuriuos mes vadiname ad interim teisėjais, dirbančiais ES tarnautojų teisme, kurie sprendžia specializuotas bylas. Ten yra ribotas narių skaičius, nes pavyzdžiui, ten ir kyla tos situacijos, kaip kad kai baigia galioti mandatas arba jeigu kas nors susirga. Ir tada kyla problema. Galbūt ta lyga netgi yra sudėtinga, susunki ir, ir tęsiasi ilgai, todėl negalime dirbti taip, kaip kad dirbame teisme, kuriame yra 27 ir 30 narių. Kai narių yra daugiau, tada galima kažkaip perorganizuoti darbą ir, ir, ir susitvarkyti su tą situaciją, bet kuo mažesnis teisėjų skaičius, tuo problema tampa aštresnė. Todėl kalbame apie adinterim teisėjus tik ES tarnautojų teismo atveju, nes tai yra labai ypatingas teismas. Aišku, reikės keisti statutus. Ne visi mūsų pasiūlymai yra vienodos apimties. Aš suprantu, kad vicepirmininko postas siūlomas nėra toks didelis, toks rimtas pasiūlymas kaip kad kiti. Tačiau mes turime ir dėl šio klausimo nuspręsti. Tikiuosi, kad dabar atsakiau jūsų klausimus, o jei ne, tai pabandysiu, galiu pabandyti dar kartą. Ar būtų dar klausimų? Ar kokių pastabų? Prašom. Tai yra tik procedūrinis klausimas. Galbūt iš komisijos teisinės tarnybos kas nors yra šioje salėje. Man būtų, dėkoju už jūsų pateiktą informaciją, bet grinai iš procesinio požiūrio taško ir komisija turėtų pateikti pasiūlymą. Manau, būtų naudinga, jei žinotume, koks dabar yra numatytas laiko grafikas ir kokie yra planai. Gut, Frau Kollegin Lichtenberg, bitte. Ačiū, ponė Lichtenberger, prašom. Ačiū už jūsų atsakymą. Jau beklausydama sugalvojau klausimą. Žinau, kad jūs to nesprendžiate. Sprendimas priimamas kitame ligmenyje. Tačiau, manau, svarbu ir esu tikra, kad visiems tai bus labai aišku kad aukščiausias teismas atlieka stabilizuojančią funkciją, kaip minėjo mano kolega. Turi apginti demokratinius principus, juos palaikyti. Ir kaip žinote, pastaruoju metu vyko daug intensyvi veikla, ypač Europos teisės srityje, kur buvo nagrinėjamos pasiekmes tokių bylų ir jų nutarčių. O kalbant apie specializuotus teismus, kaip jūs numatote kaip bus užtikrintas jų nepriklausomumas ir patirtis, nes juk dabar norime kurti tuos teismus, specializuotus teismus, kad jų teisėjai spręstų specializuotas bylas. Bet šie specialistai priklausys ir nuo bendrųjų teismų. Veiklos. Ar tai galima bus užtikrinti kasdienio bendradarbiavimo būdu? Taigi, kartais man keila abejonių. Ir čia taip pat abejoju dėl per didelės specializacijos, nes tada visa ši institucija gali išvirsti į kažkokį savaiminį darinį. Ir pradėti ignoruoti bendruosius teisės aspektus. Taigi, jūsų galva, kokia būtų geriausias, koks būtų geriausias sprendimas, kad galėtume užtikrinti sąsąją ir su bendresniais teisės aspektais, tačiau taip pat nagrinėti ir specifinius dalykus. Kalbėsiu trumpai, nes visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte, kalbėdama apie specializaciją. Žinoma, dabar negaliu kalbėti viso teismo vardu, kalbėsiu savo vardu. Ir tikrai aš nesu didelis specializacijos šalininkas, nes teisingumo teismo sprendimai turi būti įgyvendinami 27 valstybėse narėse. Tai turi daryti tų valstybių narių teisėjai ir vairios institucijos. Taigi, priimdami sprendimus visada turime e, atsižvelgti į teisės vientisumo e, aspektus ir galvoti, kokiu padarinių sprendimai turės kiekvienoje valstybėje narėje. Taigi teisingumo teisme mes visada galvojame apie padarinius ir mums kyla lygiai toks pat susirūpinimas dėl specializacijos. Tačiau reikia pripažinti, kad Lisabono sutartyje yra numatytas variantas turėti specializuotus teismus. vyksta teisėkuros procedūra ir galiu pasakyti, kad mūsų teismas tikrai viską rūpestingai apgalvojo. Tikrai neteikėme tokio pasiūlymo, kurio teismas nebūtų įvairiais aspektais išnagrinėjęs. Mes apie tai daug galvojome. Žinome, kad įvairių institucijų pozicijos skiriasi. Uh, Bet tos institucijos laukia teismo pasiūlymų, nes dabartinė situacija kelia susirūpinimą. Pakanka vien pažiūrėti į jūsų rezoliuciją dėl 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Toje rezoliucijoje parlamentas aiškiai pasakė, kad yra labai susirūpinęs dėl biudžeto padėties teisme ir specializuotose teismuose. Dėl to mes nagrinėjome problemą, apie ją galvojame ir dabar teikiame pasiūlymus. Turbūt reikėtų pasakyti, kad yra patiktas vienas pasiūlymas. Teismas pasiūlė padidinti teismo teisėjų skaičių. Būtent toks yra pasiūlymas. Galime kalbėti apie jo privalumus ir trūkumus, bet mes tikrai nesiūlome steigti jokios specialios jurisdikcijos teismo, nes dalyvaujame formaliuje procedūroje, kuri numatyta sutartyje, pagal kurią pasiūlymą turi pateikti komisija ir parlamentas turi pareikšti savo poziciją, arba teismas turi pateikti pasiūlymą ir komisija turi pareikšti savo nuomonę. Aiškinau, kaip mes parengėme savo pasiūlymą, galiu Jūs patikinti, kad puikiai suprantame situaciją. Ačiū. Jeigu teisingai Jūs supratau, manote, kad reikėtų nagrinėti teismo teisėjų skaičių ir užtikrinti kaip galima didesnį lankstumą. Galbūt tą lankstumo reikalavimą galima būtų įgyvendinti tarnautojų teisme. Būtent ten veikia speciali struktūra, o jūs kalbate apie bendrosios kompetencijos teismo teisėjų skaičiaus didinimą. Anot jūsų tai padėti, padėtų užtikrinti lankstumą, o galbūt būtų galima deleguoti teisėjus iš vieno teismo į kitą. Pone Leineri, ši mintis gera, bet aš manau, kad e, tai toks pasiūlymas netitiktų sutartyje numatytos sistemos turėtų būti nuostatos sutartyje, kad būtent taip galėtume užtikrinti lankstumą. Turėčiau priminti jums, kad tarnautojų teismas turi tam tikrus įgaliojimus Ir manau, kad teisėjų perkelimas iš vieno teismo į kitą gali pažeisti teismų autonomiškumo principą. Manau, kad mums reikėtų prisiminti, kad tarnautojų teismas, ES tarnautojų teismas turi labai konkrečią funkciją. yra remiamasi teisingumo teismo ir įvairių specializuotų teismų jurisprudencija, kuri tęsiasi 60 metų. Šis ES tarnautojų teismas e, sprendžia su ES tarnautojai susijusius klausimus. Valstybės narės taip pat turi tokio pobūdžio savo teismus. Tarkime, turime pramonės ir intelektinės nuosavybės teisų teismą arba patentų teismą. Jeigu būtų steigiami tokie atskiri teismai, tai turėtų labai rimtų padarinių piliečių laisvėms, rinkai ir taip pat ES pirminiai teisė, ne tik antriniai teisiai tokiu būdu atimtume funkcijas ir atsakomybę iš teisingumo teismo. Ir manome, kad toks laikas tai padaryti dar netėjo. Žinoma, netmetame galimybės, kad galbūt ateityje bus pateikta tokių pasiūlymų. Bet juk dabar ieškome dabartiniai padėčiai tinkamiausio sprendimo ir mūsų nuomonė tinkamiausias sprendimas yra būtent tai, ką mes ir pateikėme parlamentui ir tarybai. Ačiū. Žinoma, komisija dar turi suderinti savo poziciją. Gal dabar norite ką nors pasakyti? Ačiū, pirmininkė galiu sureaguoti tik iš dalies, kadangi komisija dar nepatvirtino savo nuomonės. Mes manome, kad šis klausimas yra labai svarbus ir teisinių, ir institucinių požiūrių, todėl norime turėti pakankamai laiko ir skirti tam skirti pakankamai laiko uh, šiam klausimui išnagrinėti ir savo poziciją pareikšime rugsėjo mėnesį. Vis dėlto šiandien noriu akcentuoti šio klausimo svarbą. Neturėtume užmiršti, kad kalbant apie bendrijos metodą, kuris apskritai minimas gana dažnai, juk teisingumo teismas turi prižiūrėti, kaip stebėti, kaip įgyvendinama bendrijos teisė. Aš asmeniškai galiu pasakyti, kad pritariu teismui. Nuo 2004 metų teismo darbo krūvis padidėjo. Kol kas dar tiksliai neišsiaiškinome, kaip tas darbo krūvis koreguosis dėl Lisabono sutarties įsigaliojimo. Buvo keletą kartų paminėtas ryč reglamentas, tačiau yra ir kitų teisės aktų, kurie gali turėti didelio poveikio teismo darbo krūviui. Taigi ši problema yra labai svarbi, ji yra esminė, kadangi jis siejasi su pagrindinėmis teisėmis. Labai svarbu yra tai, kiek laiko užtrunka bylų nagrinėjimas. Tas laikas turi būti pagristas. E, įsigaliojus Lisabono sutarčiai įsigaliojo ir Europos teisų hartija. Taip pat ES gali greitai prisijungti ir prie Europos pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių konvencijos. Todėl turime rasti tokį sprendimą, kuris padėtų suderinti teismo darbo efektyvumą su dar vienu esminiu elementu, apie kurį kai kas iš jūsų kalbėjo, tai yra teismo sprendimų nuoseklumas ir stabilumas ir teismo praktikos vientisumas. Bet čia turime tam tikrą pribojimą, tai yra viešųjų finansų padėtis. Negalime leisti, kad kurios nors institucijos išlaidos būtų smarkiai viršytų jos darbo tikslus ar būtų neproporcingos jos darbo tikslams. Uh, ir manau, kad sprendimas įsteigti atskirą jurisdikciją, atskirą teismą būtų per daug e, nepaslankus. Bet žinoma, niekas neužkerta mums kelio kalbėti apie kitos struktūros sukūrimą po, kelių, po keliarių metų. Mano nuomonė, teisėjų skaičiaus didinimas būtų tinkamas sprendimas. Manau, kad e, valstybės narės reikalaus to paties norės ir komisija, kad teisingumo teismo teisėjų skaičių didinimas turėtų būti siejamas ir su tam tikrais pakeitimais teismo darbe, siekiant didesnio efektyvumo, kurio esame suinteresuoti visi. O dabar perėsiu prie konkrečių klausimų, kuriuos iškelia teismo pateiktas pasiūlymas. Vienas dalykas, kurį turi pakomentuoti komisija, tai yra pagrindinio teismo sudėtis. Jūs žinote, kad ši institucija prisideda prie teismo praktikos stabilumo užtikrinimo dėl specializuotų teismų. Aš jau minėjau nuomonę dėl teismų skaičiaus didinimo Manau, kad ES. Nemanau, kad ES tarnautojų teismas turėtų būti tas pavyzdys, kurį reikėtų atkartoti be jokių apribojimų ir kitose srityse. Taigi, manau, kad reikėtų pagalvoti, koks sprendimas būtų tinkamiausias, turint galvoje, kad to teismo skaičius yra ribo, te, teisėjų skaičius yra ribotas. Reikėtų pagalvoti apie tokius atvejus, kai teisėjai susirga, kyla kitų problemų. Komisija nuomonę šiais klausimais pateiks rugsėjo mėnesį. Bet galime pasidžiaugti vienu dalyku. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, parlamentas iš pat pradžių įsitraukė į šį procesą. Komisija taip pat atliks savo vaidmenį veiks kaip tarpininkė tarp tarybos ir parlamento, o pakeitimus galiausiai turės į savo statuto pakeitimus galiausiai turės e, įgyvendinti pats teismas. Ir tikiuosi, kad sutrumpės bylų nagrinėjimo laikas. Ar būtų dar klausimų? Jei ne, tai ačiū noriu padėkoti teismo pirmininkui už jo mintis, už pastabas. Mes ir toliau bendradarbiausime, toliau vyks diskusijos šiais klausimais ir žinau, kad ponia Volis artimiausiomis dienomis lankysis Luksemburgė ir su jumis dar padiskuto šiais klausimais. Labai ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Dann kommen wir jetzt wieder zurück zu der Patentdiskussion. Taigi dabar grįžtame darbo atvarkėje prie klausimų, prie diskusijų dėl patentų. Pans Berlinger, žodis jums. Come ho visto che il tempo è molto breve, io non voglio scendere nel... Na, matau, kad laiko liko nedaug, taigi nesileisiu smulkmenas. Galbūt vienas politinis komentaras manau, kad svarbiausias tikslas, kuris mums iškilo, būtų galų gali sukurti europinį patentą, nes kitaip galima metų metus kalbėti e, apie tai, kokie netobuli yra sprendimai. Manau, kad mm, vargu ar turėtumėm e, kvestionuoti e, tai, kas buvo nuveikta iki šiol, mes, bent jau italai, buvom nusivylę, bet nepasiūlymų apsiriboti trimis oficialiomis kalbomis. Tačiau, kaip pats Valtazaris sakė, italų kalba negali būti per daug saistoma su patintais. Vėlgi, italų kalba galbūt turi daugiau svorio kultūros ar istorijoje ir panašiai, tačiau patentų srityje iš tikrųjų ne, ne, nevadino tokios svarbos vaidmens. Kadangi šis komitetas iš tikrųjų pirmiausiai siekia būtent Europinio patentų sukūrimo, tai teks e, daryti tam tikrų nuolaidų, tam tikrų aukų, apie tai kalbėjo ponas Paltasarė. Praktikoje trikalbis variantas E, ves mus galų galę prie vieną kalbio varianto. Prancūzai ir vokiečiai e, puikiai supranta, kad e, jie negali tikėtis pardavinėti savo prekį visame pasaulyje, jeigu teiks mm, patentų paraškas tik gimtosiams kalbomis. Šiaip ar taip pasaulyje įsigali viena kalba. Galbūt vėliau keisis tendencijos dar labiau, tačiau kol kas taip ir taip. Ir praktika tai jau rodė, didžioji dauguma patentų jau dabar yra e, teikiami, registruojami būtent anglų kalba. Net ir e, prancūzai bei vokiečiai patys tai daro, nekalbant jau apie kitas šalis, kitų šalių e, verslininkai beveik išimtinai naudoja anglų kalbą šioje srityje. Ir be abejo, galbūt mes galime prisidėti palengvinti šiek tiek įmonėms gyvenimą, kompensuodami vertimo išlaidas, bet šiaip jau mes be abejo e, orientuojamės tą Europinio patento sukūrimą, kuo mažiau apsunkinam gyvenimą, be abejo turėsime gal pagelbėti įmonėm taip pat arba palaikyti iniciatyvą taip pat naudoti ir gimtąją kalbą. Šiaip ar taip tikiuosi, kad e, su įmonėms bendrai rasime sprendimą, nes e, dabar mažsudinės įmonės tikrai negali mokėti pernelyg didelių e, kaštų, įvairius pobūdžio kaštų. Taigi didžiulis dėmesys būtent MVI, kuriant teisės aktus, turėtų būti nuolatos užtikrinamas. Na ir galų gale esu labai patenkintas tuo, kad e, net ir italų pramoninkai, kurie iš pradžių labai atsargiai, labai skeptiškai žiūrėjo į šį klausimą, vis dėlto galų gale pripažino, kad na, vis dėlto mes čia giname ne italų poezijos kažkokias tai teisės. Todėl visi dabar turėtumėm darbuotis tobulindami jau pateiktus pasiūlymus, nes be abejo dokumentus galima e, tobulinti, tačiau sprendimas taip pat neturi būti atidėliojamas. kolegė Iksa. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš e, mielai ginčiau italų poeziją, e, jau neminint italų operos. E, be abejo, padaryčiau tai su dėliu malonumu, tačiau šiaip ar taip kalbame apie patentus. Ir iš tikrųjų, po tiek daug metų, kada buvo laukiam pasirodyti Europos patentų reglamento, manau, labai puiku yra tai, kad galų galę dabar šiuose rūmose mes turime galimybę pradėti darbą su patentų paketu. E, kaip Alde e, šelnė pranešėja, rapkai pranešimui. E, aš galiu tik tai pareikšti didžiulį pasitenkinimą tuo, kad galėjau darbuoti su įvairiomis interesų grupėmis ir galų galę prisidėjau prie konsenso pasiekimo. Kadangi iš tikrųjų mokslininkai, inovatoriai visoje Europoje jau dešimtmečius kovojo ir laukė, kad galų galę pasirodytų gerai veikianti Europos patentų sistema. Ir <clears throat> e, tai prisidėtų prie geresnio bendrosios rinkos veikimo, priderintų ją e, prie 21 amžiaus reikalavimo. Iš diskusijų žinome, kad e, liberalų frakcija ir aš asmeniškai mes visi labai stipriai pasakome už europinį patentą ir iš tikrųjų labai tikimės, kad ateitie bus vaisingai bendradarbiaujama siekiant kaip galima greičiau įdėkti Europos patentų reglamentą. Ačiū. Ačiū. Na, neturiu savo sąraše daugiau žmonių, bet nemačiau, ponia Karida, noriu pasakyti. Atsiprašau, pirmininkė, buvau porą minučių išėjusi stalės, taigi nežinau, Ar kas nors, kas e, atstovavo mūsų komitetui, e, komiteto išvykė į Varšuvą, į Varšuvą e, jums perdavė, jog mes padarėme tam tikras išvadas šio klausimo, iš tikrųjų labai stipriai palaikome šį projektą, nepaisant to, kad lenkų kalba nebus viena iš tų oficialiai naudojamų kalbų. Ir Vis dėlto mes e, sutikome su verslo bendromis išklausimėjų nuomonių ir e, buvau pasirengusi pasidalinti šią informaciją, tačiau matau, kad netiek jau daug e, asmenų liko. Turbūt, pirmkant, Lenkijai nepavyks galutinai užbaigti šio dokumento paketo. Tačiau tarp valstybių narių be abejo turės vykti darybos ir galų gale turėtų būti sudarytas sutartis ar pasiektas sutarimas, tas užtruks ilgiau. Taigi galutinis balsavimas veikiausiai jau bus e, vėliau, negu baigs mūsų pirmininkavimas. Tačiau, kalbant apie pagrindinius nespręstus klausimus, e, tikiuosi, kad juos pavyks e, išnagrinėti ir dėl jų sutarti būtent pirmininkaujant e, Lenkijai. Kągi, jeigu daugiau niekas nebenori pasisakyti šio klausimu, tai tada mes turbūt galime šitą arba tokias punktą baigti. Penkioliktas ir šešioliktas klausimai. Norėčiau iš karto svarstyti abu du reglamentus. Čia kalbama apie įvairios kilmės partnerių nesavybę. Birželio 14 e, buvo patvirtintas iš reglamento, kitas, e, tai turėtų įsigalioti kitas e, reglamentas dar nėra priimtas. Tai yra paskutiniai du dar nepatvirtinti reglamentai, kurie šeimos teisės kontekste nagrinėti teisinės koalicijos. Jeigu bus primti šie du reglamentai, paaiškės, kad turbūt jie praktiškai yra identiški, todėl kila klausimas, kodėl šie du reglamentai nebuvo apjungti į vieną dokumentą. Ketinau pirmiausia surenkti tokią diskusiją, kaip vieną iš praktinių žingsnių, tačiau galų galę nusprendžiau tos minties atsisakyti tai yra savoškas tesinys, na, kvazi trialogo, tokio ne visai tikro trialogo, kuris vyko praeitą savaitę komisijoje. Šį klausimą taip pat akcentavo pirmininkavimą perimsianti Lenkija, kuri paprašė dėl politinių priežasčių neraginti apjungti šių dviejų reglamentų. kadangi gali kilti problemų e, su tomis valstybėmis narėmis, kuriuose nėra oficialiai registruota partnerystės e, santykiai. Mm, šios valstybės būkštojo, kad tokiu atveju joms bus primesta e, kitų valstybių mm, teisinė sistema ir kad tokios institucijos bus dirbtinai įstumtos jų teisinė sistema. Uh, Šiaip ar taip mes kalbame apie daugybę įvairiausių bylų, pavyzdžiui, apie 200 e, heteroseksualių ir apie 50 tūkstančių e, homoseksualių partnerystės atvejų. Taigi, e, Aš pamėginau pasidomėti savo valstybės statistiką. Neturime, aišku, paskutinių domenų, tačiau preliminariais vertinimais uh, homoseksualių partnerių e, skirybų būna maždaug po 150 per metus. Taigi aš suvokiu, kad stambesnėse valstybėse narėse situacija atitinkamai yra rimtesnė. Na ir galima iš tikrųjų pagalvoti, pavyzdžiui, apie tokias situacijas, kad Maltos teismą e, kreipsis du vokiečiai, kurie registravo partnerystę ir nori įsiskirti. Bet kuriuo atveju mes pagalvojame, kad e, nuostatos yra labai ribotos ir pagalvojame, kad turbūt neverta veltis į politinės batalijas e, dėl tokio riboto taikymo reglamento. Kita vertus, negaliu nepasakyti, kad tai yra savočkas damoklo kardas, kadangi e, bus e, priminėjamas e, dokumentas dėl skirybų, reglamentas dėl skirybų. Ir vėlgi, išsiskyrus nuomonėms, mums tektų turbūt kalbėti apie tą dviejų greičių procesą, sustiprintą bendradarbiavimą ir ribotą valstybių skaičius, ko mes tikrai norėtumėm švengti šio srityje. Dėl to mm, pagalvojame, kad neverta turbūt per daug kelti problemų. E, be kita ko, mes atėjome prie to, kad e, tiek atsiskirimo, tiek e, skirybų atveju kompetingos teismas būtų tas teismas, tos valstybės, kurie registruota partnerystė arba santoka. Na ir kalbant apie partnerystės, e, iš tikrųjų yra galimybė, yra tam tikra tikimybė, kad e, kai kada teisėjai gali e, pareikšti, jog jie neturi įgaliojimų, kadangi jų teismai neturi jurisdikcijos registruotų partnerysčių sitie. E, vėlgi tai pirmiausia liečia tas valstybės, kurios tokios institucijos neturi ir tada kalbėtumėm apie užsienio šalių sprendimų gyvendinimą. Jau kalbame apie taikinį teisę, paprastai taikoma teisės valstybės, kurioje yra registruota nekilnojamas turtas, nekilnojamas savybė, nebent būtų numatyta kitaip teisės aktais. Uh, Ir pirmiausia, tokius teismus ir turėtų kreiptis e, partnerystė gyventis asmenys, tačiau ne visada ši aplinkybė yra iki galo aiška, mes jau kitose kontekstuose esame svarstę įvairių e, atvejų, kur gali būti kalbama, pavyzdžiui, apie įprastinę gyvenamąją vietą e, ar panašiai. Ir iš tikrųjų gali būti tam tikrų visiškai teisiškai apibrieštų atvejų. Gali būti, kad, pavyzdžiui, E, būtent dėl įsidarbinimo galimybių abu partneriai apsigyvena kažkurioje valstybėje, su kuria šiaip jau beveik neturi sąsajų, arba anksčiau neturėjo sąsajų, tai yra tarsi e, pirma jų bendro gyvenimo vieta. E, tokiais atvejais be abejo paveldėjimo klausimai gali būti komplikuoti, kadangi e, asmenys būtų praleidę tam tikrą laiką konkrečioje valstybėje narėje. E, nebūtinai būdami gerai informuoti apie teisinę sistemą. Na ir be abejo galima kalbėti apie jurisdikcijos pasirinkimą. Ši galimybė dabar numatyta e, sustokusiam porom, bet ne tom, kuris registravo partnerystės ryšius. Vėlgi tai gali kelti problemų tom valstybėm, kuriuose yra partnerystės institucija ir kaip liberalas aš tikrai palaikyčiau. E, E, aš sakyčiau, kad reikėtų suteikti galimybę žmonėms e, pasidalinti turtą. Be abejo, mes kalbame, pažiūrėjau, apie islamą teisės taikymą. Tai nėra tas pats, kas e, išusius teisės taikymą. Tačiau mes manome, kad būtų galima kad jeigu būtų sudaromas tam tikros išlygos, tai ko gero būtų problemų. Jeigu sudarytume tą išlygą vienu reglamentu ir bent jau, kaip man sudaro įspūdis, tiesiog vienos valstybės narės pagėdavimu. Galbūt galima būtų kalbėti apie savotišką išeitį kai kuriam valstybėm narėm. Uh, E, paliekant e, teiginį, kad visada galima taikyti jų nacionalinę teisę. Argi būtų labai svarbu, kad e, nebūtų skirtingai taikoma nusvybės ar paveldėjimo teisė, dėl paveldėjimo, tiesą sakant, irgi vyko ilgos diskusijos ir buvo taikomas panašus sprendimas. Ta pati būtų galima pasakyti ir dėl notarų, jeigu mes kalbame apie nusavybės pirkimo sutartis. Šis atvejs irgi gali iškilti tam tikrų sunkumų. Sunkumai yra būtent tokie, kad reikia nurodyti, kokiai šaliai priklauso kokia turto dalis. Ir gali atsirasti iš tikrųjų situacijų, kada vienas partneris uh, pasirodo, pažiūrėjau, pas notarą kitas automatiškai tampa bendrasavininku, tačiau kartais labai sunku yra nustatyti, kokia turto dalis priklauso kam, kas, kas, kas ir kokio laipsnio yra turto savininkas. Taigi be abejo, e, notaro atveju E, viskas yra paprasčiau, todėl kad e, jurisdikcija taikoma konkrečiam turtui. Tai yra, jeigu turtas yra Vokietijoje, tai rekomendacija yra, kad būtų taikoma Vokietijos e, teisė. Būtent sutarčiai, pagal kurią įsigijamas šis nekilnojamas turtas. Tačiau ateitie tai gali būti nebeimanoma. Kitaip sakant, iš anksto reikės patikslinti, kokia teisė bus taikytina. Kalbant apie taikymo sritį, vėlgi reikėtų pasakyti, kad taikymo sritis dabar yra labai neapibriešta, labai neiški, mes tiesą sakant, dabar dirbame šią kryptimį ir yra paprašyta labai daugelio patik, patikslimų. E, grįžtant prie to pseudo trialogo, kuris nesiniai vyko, buvo pavyzdžiui kalbama apie pensijų teisę, e, nes, pavyzdžiui, pagal Vokietijos teisę e, pensijų, ieškiniai dėl pensijų negali būti taikomi e, nekilnojamam turtui. Kitais atvejais yra tam tikrų dalykų, kuriems netaikoma šios, nu, netaikoma šios nuostatos, pavyzdžiui, dovanoms e, arba turto perleidimui, tačiau ne visais atvejais tai yra aiškiai apibriešta, taigi vėlgi reikėtų aiškių apibrieščių. Mes turime pirmiausia galvoti, kad būtų labai aiškiai apibriešta uh, E, kokioms byloms taikomos šios nuostatos. Ir vėlgi, vien dėl to, kad taryba dar nesusitarė, neturėtume visko palikti kaboti ore. Dar viena problema, kurią mes matome reglamentuose dėl paveldėjimo. E, gerokai skiriasi nuo rentos teisų. Labai sunku rasti tą takoskirą, galbūt galėtume pastelti Austrijos patirtį, kitos valstybės narės galėtų prašyti tam tikrų išlygų. Šiaip jau e, bendras įspūdis, bent jau man susidaro toks, kad nusavybės teisė yra vis tik tai labai sudėtingas rytis. Komisija yra pateik, suformavusi specialią svetainę, kur e, visos valstybės narės turėtų pateikti savo e, informaciją apie nusibės teisę. Toliau e, valstybės narės turėtų informaciją pastovę šviežinti, jeigu bus keičiama jų nusibės teisė, bet vėlgi tas vargu ar pakeis padėti, kadangi nusibės teisė yra tokia sudėtingas rytis, kad iš tikrųjų ją tą taikyti gali ar, ar, tik tai kompetitingi teismai, kurie gerai išmano tą teisės rytį. Vėlgi čia tada iškyla jurisdikcijos pasirinkimo teisė, e, kadangi galima kalbėti ir apie pirmą bendro gyvenimo vietą. Kita vertus, jeigu po 20 metų žmonės gyvena kažkur kitur, e, tas kol kas liktai nieko nelėmė, vadinasi, reikėtų įnešti teisinio aiškumo. E, Na. E, visą šitą teisinį sistemą reikės tvarkyti, e, nes vieni teisės aktai negali būti priimti be kitų, e, nenustačius taikytinos teisinės jurisdikcijos, negalime kalbėti apie konkrečias, pažiūrėjau, paveldėjimo teisės detalės daug kur daromas nuorodos į kitų teisės aktų straipsnius ir dėl to man atrodo, kad kalbant apie gyvenimo laiką, vargu ar iš tikrųjų mes užbaigsime nagrinėti šitą visą paketą iki metų pabaigos. E, aš nelabai tai įsivaizduoju, kadangi tiek daug dar neįspręstų klausimų. Bet kuriu atveju tikiuosi, kad e, mes ir toliau vaisingai bendradarbiausime šio klausimu su kolegomis ir e, pamėginsiu iš jų gauti kaip galima daugiau medžiagos, kaip galima daugiau minčių. E, E, kadangi be abejo esame manysvestų politinių klausimų, bet yra ir grinai teisiniai klausimai. Pirmininkas sako, ačiū. Iš tikrųjų, dalykas atrodo labai painus, tačiau, kaip pranešėjas sakė, mes be abejo toliau artimai bendradarbiausime. E, čia šiek tiek panašu, kaip ir tie kalbos, nespirti kalbos klausimai patentų sistemai. E, dabar žodis ponui Baltasar. Sì, si, grazie Presidente. Jo, mi kompliment. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pagirti ponę Steiner už jos atliekamą darbą, kadangi jis yra labai svarbus. Nusavybės teisės po partnerystės ar santokos sudarimo yra labai svarbus dalykas. Manau, kad pavyko surasti labai gerai subalansuotą formą, ypač kalbant apie tą prieštaringą registruotų partneriščių klausimą. Bet šis pasiūlymas toli nenueis. Sakau tai, kadangi Lenkijos senatas jau atsiuntė dokumentą, kuriame skundžiamasi išpoliais prieš subsidiarumą. Italijos deputatų rūmų nariai taip pat parašė dokumentą, kuriame skundžiamasi dėl to, kad pažeidžiamas subsidiarumo principas. Manau, kad ir daugiau panašių dokumentų sulauksime. Žinau, kad ponė Steiner yra liberalė, kilusi iš miesto, kuriame yra didelė homoseksualų bendruomenė. Ji ir trilogo metu išsakė savo nuomonę. Tačiau mes manome, kad reikia surasti subalansuotą sprendimą, kadangi kitaip bus dvi galimybės - sustiprintas bendradarbiavimas arba labai sudėtingas kelias pilnas kliučių. Be to, trilogo metu man susidarė įspūdis, kad taryba ne ypač susižavėjusi pasiūlymu jai suteikti pagrindinį vaidmenį toliau dirbant su šiuo pasiūlymu. Taip pat jos e, laiko suvokimas yra gana tamprus. Techniniai sprendimai, kurie buvo pateikti, yra visiškai tinkami tokioms situacijoms. Ir manau, kad dabar porų sa savoka, kai, kai poros nariai yra skirtingų valstybių narių piliečiai, tampa vis dažnesnė. Aš aišku noriu padėti kolegiai užuot blokavęs jos darbą, tačiau pateikiau objektyvų vertinimo, ne savo asmeninę nuomonę. Ačiū. Bet kuriuo atveju pagrindinė mūšio arena bus taryboje. Galime baigti šį klausimą. Vėliau sulauksime pranešimo projekto. Dabar pereiname prie kito punkto. Dianos Volis parengtas dokumentas. Ačiū, pirmininkė. Turime pranešimo projektą dėl ginčių sprendimo civilinėse, komercinėse ir šeimos bylose. Jis buvo parengtas sulaukus komisijos pasiūlymo, kuriame daug dėmesio skiriama vartotojų bylų ginčių sprendimo. Ir todėl čia IMKO komitetas turi didelę kompetenciją. Tačiau tikriausiai žinote, jog šis komitetas taip pat yra atsakingas už alternatyvių ginčių sprendimo būdų. Todėl buvo parengtas pranešimas, reaguojant į pranešimą, kuriame nagrinėjami vartotojų klausimai, tačiau jis yra labai glaudžiai susiję. Noriu pabrėžti, kad istoriškai šis komitetas civilinės teisės srityje visą laiką rinkosi horizontalųjį, o ne sektorinį požiūrį, kadangi alternatyvus ginčių sprendimo būdai svarbus įvairiose bilinėjimosi situacijose, o ne tik vartotojų sandorių bylose. Tačiau, aišku, jeigu ir išspręsime situaciją su vartotojais, tai turėtų labai didelę naudą vidaus rinkai. Tačiau ir kitose sritise, ypač verslo verslo rinkodara, taip pat šeimos ginčiuose, kolektyvinėse kompensacijose vartotojams. galbūt būtų aktualus ir šmeišto bylose. Ir tas sąrašas dar yra nebaigtinis. Sulaukus panašaus pasiūlymo labai sudėtinga ir, kaip jau sakiau, dėl labai svarių priežasčių labai sudėtinga išskirti vieną konkretų sektorių, kadangi kaip ir tarpininkavimo atveju, taip ir alternatyviojo ginčių sprendimų būdo atveju šis komitetas siekia bendrų standartų, kalbant apie alternatyvius ginčių sprendimo būdus. Manau, kad ši pozicija pasirodė esanti labai sėkminga tarpininkavimo atveju ir man atrodo dabar turėtume siekti tokių pačių bendrų standartų ir bendros bazės, kalbant ir apie alternatyvų ginčių sprendimą. Taigi aš pasinaudojau pranešimo projektu, kad parengčiau aiškę poziciją, poziciją ir pasiūlyčiau kitas rytis, kuriuose galėtume panaudoti alternatyvų ginčių sprendimą ir kuriuose reikėtų siekti labiau koordinuotos požiūrio iš komisijos, įtraukiant ne tik generalinį sveikatos direktoratą, bet ir vartotojų reikalų direktoratą, taip pat ir kitus direktoratus. Tai taip, aš parengiau šį dokumentą, tačiau, kaip jau sakiau, situacija yra gana keista, kuriame didžiąją darbo dalį atliks nuomonė rengiantis komitetas, tai yra IMKO. Ačiū. Ponas Belenke. Viena pastaba. kalbu kito kolegos vardu, kuris negalėjo dalyvauti, tačiau noriu paminėti, kad mūsų frakcija įsitikinusi, kad ši iniciatyva yra be galo svarbi. Taip pat manau, kad svarbu, jog testume darbą su šiuo pasiūlymu, Mes juk siekiame inicia... pasiūlyti naujas iniciatyvas per daug, ne, nedarant per didelio spaudimo, kad nesutrikdytume įsi... įsigalėjusių praktikų. Teismuose ir kitur. kadangi dabar taikomi įvairūs būdai, kaip apginti vartotojų teises. Ir tai taip pat yra svarbu mūsų nuomonė. Norėčiau pasakyti, kad mano šalis rengia naujas taisyklės šioje srityje ir manau, kad mes nuėjome dar toliau, nei kad buvome įsivaizdavę. Aš asmeniškai niekad nemaniau, kad taip toli nueisime. Tačiau žinau, kad kyla didžiulė įtampa, taip pat daug nesusipratimo. Todėl sutinku, kad Europos lygio iniciatyva galėtų būti naudinga. Taigi norėčiau, norėjau tai pasakyti, sutikdamas su Diana. Ačiū. Ar niekas daugiau nenori kalbėti? Das habe ich nicht gesehen. Erst Adeus und dann deine. Bardzo dziękuję. Ja krótko chciałem tylko powiedzieć, że... Ačiū. Trumpai pasakysiu, kad ponios Volis šiame pranešime nagrinėjamas klausimas yra labai aktualus visose valstybėse narėse. Praėjusią savaitę, kai Teisės reikalų komiteto delegacija lankėsi Varšuvoje, surengėme specialų susitikimą su darbo grupe dėl alternatyvaus ginčių sprendimo. Ta grupė yra įsteigta prie Lenkijos teisingumo ministerijos. Ši grupė nagrinėja įvairias alternatyvių ginčių sprendimo e, schemas ir konsultuoja ministrą, kaip reikėtų pakeisti Lenkijos sistemą. Žinoma, ši grupė nori ir mūsų rekomendacijų nes alternatyvus ginčių sprendimas ir tarpininkavimas yra taikomas labai nedideliam teismuose atsidūrenčių ginčių skaičiui. Nepakanka tarpininkų, neaišku, koks yra jų vaidmuo, neaišku, kas gali tapti tarpininku. Ir nusprendžiau, kad reikėtų šį prašymą pateikti ir mūsų komitetui. Manau, kad ir šį klausimą reikėtų panagrinėti bendrijos lygiu. Pranešime yra kalbama apie civilinės ir komercinės bylas, tačiau manoma, kad tarpininkavimas gali būti naudojamas ir baudžiamosiose bylose. Mano, manome, kad ir ten būtų galimybė numatyti alternatyvų ginčių sprendimą ir taip sumažinti tradiciniams teismams tenkančią naštą. Aš e, remiu pranešimą ir dalyvauju darbe, kurį organizuoja Diena Volis. Pirmininkė, matau, kad ponė Mišių iš Teisingumo generalinio direktorato yra mūsų posėdė, galbūt ji norėtų pakomentuoti Prašom, žodis komisijai. Ačiū. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, labai malonu lankytis šio komiteto posėdyje. Man, kaip direktoriai Teisingumo direktorate, yra pirma galimybė e, su jumis bendrauti. Jūsų darbo tvarkė yra daug klausimų, kurie patenka į mano direktorato kompetenciją, pavyzdžiui, sutoktinių teisini, turto teisinis režimas, e, taip pat alternatyvus ginčių sprendimo metodai, verslo tarpininkavimas, tarpininkavimas šeimos bylose. Šiuos klausimus nagrinėja mano direktoratas ir jūsų komitetas. Jūsų pranešimo galiu pasakyti, kad ir mes dabar kalbame apie teisingumą augimo labui. To siekiame nuosekliai, bendradarbiaudami su kolegomis Sanko generalinėme direktorate ir kitomis komisijos tarnybomis ir ketiname labai efektyviai ir aktyviai spręsti visus klausimus, kurie minimi pranešime. Pateiksime iniciatyvų e, grindžiamų pranešime išdėstytomis rekomendacijomis. Taigi išklausysime atskirų pasiūlymų ir esame prisi, pasirengę prisidėti prie diskusijos. Ačiū. Ačiū. Jeigu kitų klausimų ar pastabų nėra, žinote, koks yra terminas teikti pakeitimus. Paskutinis šiandien mūsų rytinėme posėdėje nagrinėjamas punktas yra 23. Punktas, tikiuosi, laiko praktiškai neliko, vėlgi nustatau terminą pakeitimams teikti Liepos 7 dieną, jeigu niekas neprieštarauja. Taigi terminas pakeitimams teikti yra Liepos 7 diena. Baigiame rytinę posėdžio dalį ir susitiksime po pietų. E, posėdis po pietų vyks kitame, kitoje salėje, 3E2 salėje. Ačiū.